morning, everybody. Welcome. Um... Labas rytas visiems. Pradėkime darbą. Mūsų laukia netrumpa darbo tvarkė. Ir norėčiau visų pirma, kad patvirtintumėte darbo tvarkę. Turiu pranešimų dėl jos pakeitimo po balsavimo dėl priekybos apsaugos priemonių e, klausimo, pranešė šio klausimu yra ponas Fielneris, turime primti sprendimą dėl e, įgaliojimo suteikimo dėryboms su taryba. Ir e, tas klausimas yra numatytas 17 darbo tarkės punkte. 17a punkte. Pirmininko pranešimai. Kaip visada, mūsų e, posėdis transliuojamas internetu, mūsų girdi visas pasaulis. Taip pat yra parengtas mūsų komiteto biuletenis. Vakar įvyko PPO parlamentinės konferencijos e, darbo komiteto posėdis. Kaip žinote, mūsų parlamentas bendradarbiauja su tarparlamentinė sąjunga ir nusprendžiau pas, e, pakviesti kolegas iš nacionalinių parlamentų dalyvauti tame susitikime. E, šio komiteto vicepirmininkas yra ponas Urnfieve, kurį noriu pakviesti, kurį ir pakviečiau čia e, prisijungti prie mūsų. Ir vakar patvirtiname rezoliuciją mūsų posėdžio pabaigoje. Rezoliucijos tekstas e, yra šalia salės durų, galite jį pasimti, tiem, kam įdomu. Pas, paskutinės naujienos iš priekybos srities pasiekta pažangos darybose dėl ekonominės partnerystės sutarčių ir oficialiai paskelbta, kad su, susitarimai su Vakarų Afrikos sąjunga ir Ekovas organizacija pasiekti. Taip pat pranešta apie dėrybų pradžią dėl daugia šalės sutarties dėl aplinkosauginių prekių pagal PPO e, sistemą. Ir e, tos dėrybos vyks e, nepreferencinių pagrindų šalis dalyvaujančius šiuose dėrybose ES valstybės - Japonija, JAV ir Kinija. Toliau trečiasis darbo atvarkės punktas. Tai klausimas, kurį Mm, svarstyti turime kaip numatyta darbo tvarkos taisyklėse. Turime apsispręsti, ar pritarti susitarimui pasiektam su taryba dėl reglamento skirto Europos e, Sąjungos ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimui. Turime apsispręsti, ar pritarėme šiam susitarimui pasiektam su, su taryba, kad balsuoti plenarinėje sesijoje būtų įmanoma iki mūsų kadencijos pabaigos, tai yra balandžio mėnesio sesijoje. Ir pakeitimus reikia, šiam, šiam pranešimui reikia patikti iki šiandienos 6 val. vakaro, o balsuosime rytoj. Mūsų pranešėjas yra Julijų Winkler. Ir man atrodo, jis turėtų ir toliau būti pranešėjai šio klausimu, žodis jam. Ačiū pirmininkai. Aš kalbėsiu trumpai šiais klausimais. Mes sulaukėme tarybos pozicijos dėl šio reglamento, dėl e, stabilizacijos ir asociacijos sutarties tarp EB ir Serbijos taikymo. Parlamentas, kaip žinote, patvirtino savo pirminę poziciją, remiantis e, INTA komiteto poziciją parengtą 2012 metais. Ir tai susiję su pasiūlymu dėl e, prekybos ryties e, teisės aktų paketo. Ir praėjusiu metu lapkričio mėnesį buvo pasiektas susitarimas dėl šio pasiūlymo ir šis susitarimas at atspindi dėrybų dėl prekybos išdavas. Ir 2013 rugsėjo pradžioje įsigaliojo šis susitarimas su Serbija. Tarybos pozicija, kaip jį pristatyta mūsų komitetui, visiškai atspindi tą susitarimą. Ir svarbiausia yra čia du klausimai. Visų pirma, šiame pasiūlyme numatytas E, suderinamumos su kitais Serbijos, Serbijai skirtais teisės aktais, taip pat su priekybos omnibus teisės aktais ir e, paš, panaikinti tie aspektai susijęs su priekyba, kurie turėjo būti pas, panaikinti. Šis susitarimas gali visapusiškai įsigalioti ir uh, priekybos susitarimas pradės galioti ekonominių subjektų naudai. Taigi, pirmininkė, siūlau pritarti tarybos pozicijai be jokių pakeitimų, jie atspindi mūsų poziciją ir aš tikiuosi, kad kolegos komitete palaikys e, šių rekomendacijų projektą. Ačiū. Rekomendacijų projektas yra jūsų aplankuose. Ir nebejoju, kad e, Komitetas palaikys pranešėją balsuojant rytoj. O dabar padarysime trumpą pertrauką. Pas mus ateis e, pasaulio priekybos organizacijos generalinis direktorius Roberto Azevedo. Palaukime keletą minučių, kol jis atvyks. Uh, colleagues, uh, it is uh, an honor. Kolegos, man labai malonu uh, pristatyti jums asmenį, kuriam šiaip jau gal ir nereikia pristatymo. Tai yra ponas Roberto Zevedo, jis yra naujasis pasaulio prekybos organizacijos generalinis direktorius. Labai mums įdomu išklausyti jo šiuo aktualiu laiku. Pirmą kartą jam pradėjus e, eiti pareigas rugsėjai, jeigu neklystu. Jis pradėjo dirbti ir vyko pasaulio priegybos organizacijos ministrų konferencija mm, dalyje, jau jam vadovaujant, ir mūsų delegacija dalyvavo toje konferencijoje, aš pirmininkavau jai. Mes galėjome per tas e, dienas, kai buvome Balyje, norėčiau viešai tai pasakyti, kad mes galėjome pamatyti ypatingą e, diplomatinį gebėjimą pono e, Zvedo pasaulio prekybos organizacijos atitinkamo padalinio, kuris dirbo labai daug, labai atsidavusiai ir man susidarė įspūdis, kad šis PPO pasiekimas, kurį užsitikriname, yra ir jo pasiekimas. E, parlamentas ir mūsų komitetas mes tikrai labai remiame PPO ir daugia šalias taisyklės, jomis pagrįsta priekybos sistema. Dėl to mums labai malonu, kad Šis pirmasis sustarimas buvo patvirtintas po to, kai jau susikūrė pasaulio prieigos organizacija, Dohos raundas įvyko, aišku, e, Dohos e, plėtros darbo tvarkės apimtis yra platesnė ir tai reiškia, kad reikės e, mums atnaujinti dėrybas dėl tolesnių PPO priemonių Mes dabar e, pradėjome privačias konsultacijas, kurios apima labai svarbių klausimų susijusių su prekybos palengvinimo priemonėmis ir mes galvojame apie kitus žingsnius, kad užsitikrintume, jog e, neišleistume iš akių e, Dohos raundo. Dabar noriu padėkoti dar kartą generaliniam direktoriui ponui Roberto Azevedo, kad atvyko. Vakar jūs susitikote visai ne atsitiktinai PPO parlamentinės konferencijos komitetu. Tai yra tarp parlamentinės sąjungos e, parlamentai, jų atstovai ir e, mes patvirtinome rezoliuciją ten ir norėčiau jums e, pateikti kopiją, pirmąją kopiją jums mūsų susitarimo ir norėčiau pakviesti kolegą tarp parlamentinės e, sąjungos bendra pirmininkį, e, pona Imfelner. Ir e, tai norėjau tik tai pasakyti tai, kad mes dirbome daug tarp parlamentinėje sąjungoje ir jis yra e, bendra pirmininkis iš tos sąjungos. Dabar generalius sekretorius suteiksiu žodį ir paskui tarp parlamentinės sąjungos koordinacinio komiteto narius pakviesiu pasisakyti, kurie kartu yra salė su mūsų komiteto nariais. Prašom, direktoriu. Labas rytas, ponios ir ponai. Man e, tikrai labai malonu e, būti Europos parlamente. Noriu padėkoti, kad pakvietėte mane pasisakyti šiandieną. Ypač dėkoju profesoriui Vitaliui Moreirai, kuris yra e, šio komiteto pirmininkas, taip pat Ornfjeder ponui dėkoju, kuris yra koordinacinio komiteto bendrapirmininkis ir labai malonu man matyti jūsų deklaraciją. Ačiū, kad man ją pateikėte, įsiskaitysiu labai atidžiai į ją. Komiteto jūsų darbas e, tarpnės prekybos srityje parlamentinėje konferencijoje PPO yra labai svarbus. Uh, E, daugia šaliai sistemai. Kaip e, parlamento nariai, jūs ne tik ratifikuojate ir tvirtinate darybų vykstančių Ženevoje rezultatus ir išaiškinate juos e, savo gyventojams savo šalyse, jūs taip pat palaikote ryšį tarp PPO kaip organizacijos ir žmonių, o mes juk egzistuojame tam, kad pastarnautume jiems, jūsų rinkėjams ir mes pasikliauname jumis, jūsų vyriausybėms vyriausybėmis ir tokiais formais tam, kad galėtume perduoti kad galėtume įsiklausyti į susirūpinimą aktualius dalykus toms tų bendruomenių, kuriuoms jūs tarnaujate. Ir šis svarbus ryšys e, ir svarbus būdas e, užtikrinimo, kad pasaulio prekybos sistema e, veiktų vietos lygmenių yra labai svarbus. Ir mes dėl to esame sukūrę labai stiprius ryšius su Europos e, parlamentarais, tarp pat e, įvairių pasaulio šalių parlamentų nariais. Kadangi mes pirmą kartą susitinkame po balio šiandieną, man labai malonu oficialiai jums pirmą kartą papasakoti apie ministrų konferencijos rezultatus. Kai kurie iš jūsų buvote toje konferencijoje, dėje neturėjome laiko susitikti, kadangi e, aš turėjau uh, keletą kitų prievalių, bet norėčiau padėkoti Jums pasinaudodamas šią progą e, už Jūsų paramą Balyje. Ir mes visi kartu dirbome tam, kad e, užtikrintume, jog pirmas būtų patvirtintas daugiašalis PPO sustarimas e, nuo šios organizacijos įkūrimo 1995 metais. Balis tikrai buvo pasaulio priekybos organizacija istorinis momentas, jis duos daug naudos pasaulio ekonomikai, išsivyščiusiams, besivystančiams ir mažiausiai išsivyščiusiams šalims. Ekonomistai sako, kad balio priemonių paketas numatys tikrai, didžiul, užtikrins didžiulės paskatas pasaulio ekonomikai ir uh, prisidės prie taip reikalingo augimo ir darbo vietų kūrimo. Balis tikrai buvo istorinės, istorinės reikšmės įvykis dėl to, kad pirmą kartą mes uh, E, darybų keliu pasiekėme rezultatų ir e, ta prasme galime sakyti, kad daugiašalė prekybos sistema ir pasaulio prekybos organizacijai prasidėjo naujas etapas, nauja e, era. Tačiau, aišku, Balėje mes visko nepadarėme. Tai nėra etapas, po kurio nebereikia dirbti. Mes tikrai dar turime daugybę užduočių. Ir šiuo metu dvi svarbiausios užduotis lieka mums. Uh, pirmiausia gyvendinti balio rezultatus ir nuo šiol viską, ką mes darysime, bus siekiama su mūsų gebėjimu įgyvendinti tuos pasiektus rezultatus. Ir antras e, dalykas, labai svarbi užduotis taip pat, yra tokia. Balio deklaracija nurodo PPO narėms pasi, parengti ir aiškiai apibriežti darbo programą dėl likusių Dohos e, plėtros darbo tvarkės klausimų. Ir, e, tie darbai turėtų būti baigti iki šių metų pabaigos. Taigi dabar e, prasideda tikras sunkus darbas. Tos dvi užduotis uždaviniai bus svarbiausi mūsų darbai per ateinančias savaitės ir mėnesius šių metų ir norėčiau apie tai e, ir pakalbėti dabar. Pirmiausia, pradėkime nuo įgyvendinimo. Kaip aš ką tik sakiau, e, balio priemonių paketo e, reikšmė ir jo, jų naudos e, realizavimas bus užtikrins tik tada, jeigu PPO narės per ateinančius mėnesius imsis rimtų darbų. Ir tai yra labai rimtus išbandymas visai sistemai. Ir mes turime sėkmingai išlaikyti šį bandymą, jeigu norime, kad balio rezultatai taptų realybę. Šis iššūkis e, yra labai svarbus E, ypač jau kalbėsime apie prekybos supaprastinimo susitarimą, ypač galvodami apie jo sudėtingumą, mastą ir įsipareigojimus prisimtus. Sprendimai, kurie buvo priimti susijęs su e, muitų procedūrų supaprastinimu ir modernizavimu tam, kad jos taptų skaidresnės, kad būtų sumažintos sandorių sąnaudos, tai labai svarbu ypač e, Kitas dalykas yra svarbus e, - techninės pagalbos teikimas mažiausiai išsivyščiams šalims tam, kad tuos įsipareigojimus būtų galima gyvendinti, įgyvendinti modernizavimo reformas ir kad tokiu būdu atsirastų teigiamas poveikis e, pasauliniams prekybos srautams. Ir jau mes pradėjome darbą Ženevoje, e, siekdami gyvendinti prekybos parasimo susitarimo ir sausio 21 parengiamasis komitetas susitiko pirmą kartą, buvo išrinktas jo pirmininkas, tai yra e, Steven, ambasadorius Steven, e, kuris atstovauja Filipinams. E, šis komitetas, kaip galima greičiau, pradės vykdyti uždavinius, kuriuos ministrai numatė Balyje. Konkrečiai jis sieks užtikrinti, kad prekybos suparasimo sustarimas būtų gyvendintas ir taip pat padės pasirengti jos sklandžiam funkcionavimui. Mes, kaip parlamentų atstovai, turėsime užtikrinti, kad būtų baigtas būtinas ratifikavimo procesas, kad šis sustarimas e, kaip galima greičiau būtų įsigaliotų. Tačiau E, mūsų e, sugebėjimas e, išjudinti ir vesti priekį visą PPO darbotvarkę priklauso nuo mūsų gebėjimo įgyvendinti pažadus, suteikti savalaikę ir veiksmingą techninę pagalbą besivystančiams ir mažiausiai išsivyščiusiams šalims. Tam, kad paremtume šias šalis, sekretoriatas ir toliau tęsti gyve, e, poreikių vertinimo programą, kuri padės įvertinti, kokios paramos šioms šalims reikia iš, ir tai bus padaryta kaip galima greičiau e, šalys donorės ir įvairios donorų organizacijos taip pat rengėsi suteikti e, nepaprastai svarbę e, pagrindinę paramą dėl prekybos supaprastinimo. Aš jau sustikau su 25 šalių ir organizacijų atstovais praeitą savaitę. Mes pradėjome e, pokalbius apie tai, kaip svarbu dirbti kartu, e, siekiant e, padėti besivystančiams šalims. Pasaulio prekybos organizacija padės užtikrinti sąveiką tarp donorų ir naudos gavėjų. Ir parlamentarai iš abiejų pusių gali e, padėti išlaikyti mums reikiamą pagreitį. Taigi e, mūsų laukia svarbus ir labai skubus darbas. Aišku, prekybos paprasinimas yra vienas e, iš sprendimų primtų baliai. Iš viso buvo primta dešimt tokių sprendimų, keturi susijęs su žemės ūkiu. Tai yra svarbus Dohos e, plėtros darbos varkės ramstis ir PPO dirbama žemės ūkio srityje e, nuo 2001 metų. Taigi buvo imtas žengtas svarbus žingsnis žemės ūkio srityje, tačiau taip pat nariai realistiškai žiūrėjo tai, ką galima padaryti ir kaip geriausiai padaryti ir pragmatiškai E, buvo dirbama. Ir e, taip pat Europa e, parodė savo norą prisidėti. Ir visos kitos PPO narės įvertino tokį pragmatizmą. Buvo priimti svarbus sprendimai Balėje, pirmiausia dėl eksporto subsidijų ir panašių priemonių. Taip pat buvo pasiekta konkrečios pažangos, siekiant geriau gyvendinti tarifo, tarifų kvotų įsipareigojimus, kurie buvo prisimti Urugvajaus raundė. Taip pat e, iš naujo buvo patvirtinti įsipareigojimai, kurie buvo patvirtinti Hongkongė e dėl medvilnės. Tai labai svarbu Afrikos šalims, kurios augina medvilnę. Taip pat e, sustarimų pakete numatyta vesti darybas dėl maisto saugumo besivystančiose šalyse ir programos atitinkamos toms valstybėms leis sukaupti, pavyzdžiui, grūdų atsargas ir paskui išdalyti skurdžiai gyvent, gyventams gyventojams. Taip pat mes e, prieėmėme įvairių sprendimų susijusių su besivystančiam vystimusi ir mažiausiai išsivystančiam šalim skirtą yra specialių priemonių ir tai yra labai svarbus balio ministrų susitikimo rezultatas. Ir e, tai leis toms mažiausiai išvyčioms šalims įsilieti į daugia šalę prekybos sistemą. E, sprendimai susijęs su reformomis, kurios, e, pavyzdžiui, užtikrins galimybę patekti į rinką mažiausiai išsivyščiam šalims, taip pat numatomos priemonės paslaugų teikėjams. Ir dėl kvotų ir tarifų buvo priimti sprendimai E, tai vadinama be e, muitė iniciatyva. Buvo priimtas sprendimų dėl supaprastinimo kilmės taisyklių, kurios e, paprastai siemos su rinko atvėrimu ir tai pagerins mažiausiai išsivyščiančių šalių galimybės patekti į rinkas. Tačiau valis reiškia ir šioje srityje ne pabaigo, tik pradžią. Dar reikia nemažai darbų nuveikti tam, kad tie sprendimai uh, E, taptų realybė, ypač tie, kurie susijęs su mažiausiai išsivyščiams rinka, to, šalimis tam, kad tos e, šalis gautų e, apčiuopimus naudos ir reikia, kad visos narės susitelktų ir gyvenintų atitinkamas iniciatyvas. Plačiau kalbant, e, jeigu kalbėsime apie visas besivystančias šalis, įskaitant mažiausiai išsivyščias šalis, buvo nuspręsta įdėkti stebėsenos mechanizmą tam, kad būtų galima atlikti peržiūrą ir sustiprinti e, specialaus ir diferencijuoto traktavimo nuostatas. Šis e, stebėsinos mechanizmas e, leis mums e, stebėti, pasižiūrėti, ar tos specialiaus ir diferencijuoto traktavimo priemonės yra veiksmingos. Taip pat šie visi minėti dešimt, kartu paimti visi dešimt sprendimų reiškia realią pažangą ir visos PPO narės pernai dirbo labai daug, kad būtų užtikrinti rezultatai balyje. Dabar man atrodo, kad mes tikrai turime e, sustiprinti savo rezultatus, užtikrindami naudą. Ir e, mes dabar turime tikrai išlaikyti pagreitį, kurį užsitikrinome balėje savo sprendimais. Kaip aš sakiau, gyvenimas yra tik pirmoji mūsų užduočių dalis. Antroji dalis yra atnaujinti darybas, tęsti jas ir uh, gerai parengti aiškiai apibriežtą darbo programą dėl likusių Dohos vystimosi darbo tvarkės klausimų iki šių metų pabaigos. Aš labai atidžiai klausiau narių apie tai, kaip mes turėtume dirbti ir aš manau, kad aiškus yra vienas dalykas. E, tam, kad mes galėtume galvoti apie ateitį, mes taip pat turėtume e, atsigręžti atgal. Mes turime pasimokyti iš praeities klaidų, o jų buvo padaryta nemažai. Tačiau mes taip pat galime pasidžiaugti sėkme, tai yra balis ir gali pasimokyti iš e, gerosios patirties, iš klaidų ir iš sėkmių. Balis mums e, pademonstravo visą eilę gerų e, pamokų apie tai, kaip mes galime dirbti sėkmingai daugia šalių pagrindų. Ir aš manau, kad vis tik tai bus labai sunku pakartoti balio požiūrį nes mes e, bandėme e, išvengti kai kurių sudėtingų klausimų, pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės prekių ir e, Didelė mm, dauguma narių iki šiol e, kalbėjo apie tai, kad bet kokie e, daugia šaliai susitarimai ateityje, bet koks daugia šaliai susitarimas, supratimas e, reikalaus rezultatų žemės ūkio srityje. Ir jeigu žemės ūkis bus mūsų darbo tvarkės dalimi, tai reikia nepamiršti ir kitų dviejų svarbių elementų, tai yra pramonės prekių, namą, taip vadinamų, ir paslaugų. ES pozicija tokia, kad egzistuoja tvirtas ryšys tarp šių trijų dalykų ir aš manau, kad jeigu kalbėsime apie tuos visus klausimus kartu, tai turėtume e, suvokti, kiek yra jautrių elementų kiekvienoje iš trijų, e, šių trijų sričių ir mums reikės imtis labai e, svarbaus žingsnio, pagalvojant, kaip dirbsime toliau. Dėl žemės ūkio, pavyzdžiui, mes tikrai turime labai atsargiai dirbti. Aš nemanau, kad galėsime paprasčiausiai pakartoti tai, ką darėme anksčiau, nes, e, kaip žinia, nebuvo mūsų pastangos sėkmingos. Bet jeigu mes e, galvosime apie naują požiūrį, tai tikrai reikės e, iš esmės įvertinti egzistuojančius jautrius klausimus šioje srityje, įskaitant Europoje. Mes turime siekti, aišku, prasmingų rezultatų, jie tikrai turi būti aktualūs, svarbus visiems ir taip pat mes turime suvokti, kokie kokie yra politiniai apribojimai kiekvienų klausimų kiekvienoje šalyje. Ir mes visose darybų sėtyse sieksime tokios pusiausvės ne tik žemės ūkė, bet ir dėl pramoninių prekių bei paslaugų. Ir jeigu mes to nepadarysime, tai abejoju, ar mums pavyks pasiekti pažangos. Nors mes negalime pakartoti balio, E, visko tiksliai, kas vyko balyje, bet mes, kaip sakiau, galime pasimokyti kai ko iš balio, reikia to nepamiršti. Aš kalbėjau jau su daugeliu narių ir jau yra tam tikrų parametrų numatyta, e, kurie bus tarsi pamatiniai diskusijai. Aš dabar pakalbėsiu apie kai kuriuos iš tų parametrų. Uh, Aš e, nors ir sakau, kad e, sąrašas nėra baigtinis tų parametrų ir jisai nėra e, dabar sugrupuotas į kažkokius prioritetus ar pagal svarbą. Uh, Paprasčiausiai tie parametrai yra tarsi pagrindas įkvėpimui mūsų tolesnėms diskusijoms. Pirmasis e, parametras yra plėtra. Reikia e, plėtrą išlaikyti kaip mūsų pastangų centrinį e, elementą ir mes pirmiausia turime užtikrinti apčiuopiamus rezultatus vargingiausiams šalims. Antras dalykas. Mes turime būti realistai ir galvoti apie uh, E, tai, ką iš tikrųjų galime padaryti. Nereikia abstrakčių tikslų, reikėtų mums geriau pasižiūrėti apie tai, ką galime padaryti ir e, nusistatyti pasiekiamus tikslus. Turime rasti pusiausvyrą tarp mūsų ambicijų ir realybės. Trečias e, parametras yra toks dideli svarbiausi klausimai Dogos vystimosi darbo tvarkėje yra tarpusavė susiję ir dėl to jie turi būti sprendžiami kartu. Vėl, kaip ir Balyje, pusiausvyra yra esminis elementas. Mes turime uh, užsitikrinti požiūrį, e, pagal kurį visos narės prisidėtų ir visos gautų naudos. Balis pasteisino dėl to, kad visos narės norėjo susitarti ir niek, iš niekieno nebuvo paprašyta neįmanomų e, įgyventi reikalavimų. Uh, Ketvirtas parametras tam, kad mes galėtume pasiekti pažango šiuose srityse, mes turime e, būti pasirengę dirbti kūrybiškai ir būti atviri naujoms mintims, kurios leistų narėms įveikti e, sudėtingiausias e, asmenės kliūtis. Šis kūrybiškumas turi taip pat atitikti Dohos vystimosi darbo tvarkės mandatą, bet kaip aš įsivaizduoju ir matau jį, tas mandatas yra pakankamai lankstus, kad mes galėtume žengti naujomis kryptimis. Penktas parametras. E, procesas turi ir toliau būti traukiamojo pobūdžio ir skaidrus, įtraukti visas nares į visus darybų etapus. Tai buvo labai svarbus veiksnys Balyje. Ir darybos taip buvo šiek tiek lėtesnės, bet mes viską suspėjome padaryti laiku ir kas dar svarbia, svarbiau, nei viena delegacija ne, klausė, kodėl kažkoks žodis yra įrašytas, kodėl kažkas buvo parašyta kažkaip, gal kažkam ne viskas patiko, gal būtų norėję kitokio požiūrio alternatyvos, bet jie žinojo, kodėl viskas buvo būtent taip surašyta ir tai buvo nepaprastai svarbu, kad visi pritartų paketui. Šeštas parametras. Mūsų pastangos turi. E, E, atspindėti aktualumą. Mes turime greitai veikti, negalime laukti dar 18 metų rezultatų. Turime, e, tai buvo labai svarbu ir balyje. Mes turime e, siekti neskubėti, nutrūkt galviškai ir pradėti dar vieną prasto planavimo ciklą ir nesėkmių ciklą. Galiausiai aš manau, kad e, jeigu mes būsime atviri naujoms idėjams, ne tik kalbu apie požiūrį, bet ir apie e, tai, kiek toli mes norime žengti ateityje. Mes turime būti atviri, turime pagalvoti, kokį šuolį norime padaryti. Toliau, ar mes norime raundą baigti per vieną etapą, ar reikės kelių etapų, mes taip pat turime apie tai kalbėti ir kalbėti apie tai atvirai. Aišku, mes e, būtume linkę baigti iš karto visą raundą. Uh, ir e, gal mums nepavyks vieno žingsnio, gal reikės kelių žingsnių, bet apie tai, kaip sakiau, reikės mums pasikalbėti. Ir jau pokalbiai prasidėjo, aš kreipiausi į priekybos darybų komitetą PPO praeitą savaitę ir pristačiau mūsų laukiančius uždavinius, kaip ir dabar, ką darau, beveik 30 delegacijų, daugiau netgi 30 e, sureagavo į mano pasisakymą kalbėjo ir man buvo labai malonu išgirsti pozityvų, konstruktyvų ir kryptingą toną. Per ateinančias savaitės darybų grupių pirmininkai susitiks su nariais ir aptars klausimus, kuriuos galėsime spręsti, e, naudojant parametrus, kuriuos aš ką tik tai jums pristačiau, kaip gairias mūsų diskusijoms. Aišku, kitas klausimas priekybos darbo tvarkėje yra kitos prekybos iniciatyvos, daugia šalės, regionės ar dvi šalės. Jos yra gyvendamos kaip tik dabar. Europos Sąjunga, aišku, dalyvauja e, gyvendant keletą iniciatyvų. Per pastarosius metus Europos Sąjunga yra pasirašysi nemažai dvi šalių starimų, pradėjusi darybas su JAV dėl. Uh, e, uh, e, prekybos ir investicijų sarimo, taip pat e, aktyviai dalyvauja daugia šalėse darybose dėl e, prekybos paslaugomis sustarimo ir informacijos technologijų sustarimo plėtros. Ir dar aš norėčiau keletą žodžių tarti apie šį klausimą. Šios iniciatyvos yra pozityvios ir reikia jas pasveikinti, bet jie yra tik tai dalis platesnio vaizdos. Tokie susitarimai ne, yra, nėra pakankami uh, patys savaime, kad užtikrintume naudą e, globalių mastų. E, iš tikrųjų, standartų taisyklių e, plėtra gali padidinti kaštus užuot sumažinusi juos. Ir kaip mes visi žinome, daugia šalia prekybos sistema E, niekada nebuvo skirta tam, kad kaip, kaip viena galimybė tarptautinėms prekybos daryboms. Visuomet ji egzistavo kartu ir teikia naudą ir kitoms iniciatyvoms. Taigi e, tai nėra kažkokios atskiros alternatyvos, jos palaiko viena kitą ir ES pati yra viena iš tokių iniciatyvų ir aišku, ji sustiprina daugia šalę sistemą, o ne uh, atsiskiria nuo jos. Aš manau, kad PPO disciplinos elementai turi plėtotis tam, kad būtų užtikrintas atotrukio mažinimas tarp e, daugia šalių e, taisyklių ir naujosios e, kartos taisyklių, kurios, dėl kurių deramasi ne Ženevoje. Šie du procesai turi žengti kartu, kad būtų sumažinti kaštai veiksmingai ir apribotas protekcionizmas. Kitaip mes matysime rezultatus, kurie būtų visiškai priešingi tam, ko norime. Be to, jau dabar daug, kalbame dėl daugelio susitarimų šiuo metu. Ir e, E, jie neatsižvelgia į svarbiausią ir dinamišką elementą tarptautinės prekybos, tai yra e, didžiasias kylančios ekonomikos šalis. Tai yra vienas iš centrinių elementų Ir e, taip pat nepamirškime vargingiausių šalių, nes dažnai jos neįtraukiamos į dėrybas, kai kalbam apie e, daugia šalės arba dvi šalės sutartis. Galiausiai daugia šalė prekybos sistema e, už, pris, verčia prisimti ypač dar daugiau svarbių prievolių, galvojant apie pasaulio ekonomikos augimo trapumą. Mes matėme, kad Kai kurios ekonominės sąlygos iššaukė protekcionistinės priemonės kai kuriuose srityse ir daugia šalia sistema yra, turi vienintelį vaidmenį reaguoti į tuos iššūkius. Ir baigiamas dar noriu pasakyti, kad balis yra tikrai didelis pasiekimas ir taip pat didžiulė galimybė. Mes turime tęsti darbą, kuris tik prasidėjo. Šie metai turėtų būti metai, kai mes e, pradėsime įgyvendinti darybų rezultatus ir ir reikia gražinti Dohos raundą į dėrybas. Tai nebus e, lengva, bet aš įsivaizduoju, kad vis tik tai galime tą pasiekti. Mes e, visi turime atitinkamą vaidmenį suvaidinti ir reikės mums jūsų pagalbos taip pat. Dabar ačiū Jums uždėjimėsi ir aš laukiu diskusijų. Labai ačiū PPO generaliniam direktoriui. Na, šie plojimai tarsi paliudyja, kad jūsų kalba buvo išties labai svarbi. Ačiū už tai, kad paaiškinote, kokie bus tolimesni veiksmai. Ko gero, tai buvo pati svarbiausia jūsų kalbos dalis. Dabar norėčiau suteikti e, žodį koordinatoriams. Pradėsime nuo pono Kasparį iš EPP, prašom. Gerbiamas generalinį direktoriau, Labai ačiū už tai, kad jūs e, šį rytmetį leidžiate kartu su mumis. Jūs sakėte, kad norite, jog būtų susitarta dėl. kad būtų e, tęsime balio darbai Mes esame įsitikinę, kad jūsų kadencijos metu pamatysime puikių rezultatų jūsų paminėtose sritise. Labai svarbu, kad Balija sudarintos priemonės būtų ir gyvendintos. Mes e, e, deramės vakar šalimis dėl ekonominės partnerystės susitarimų. Uh, Dabar egzistuoja balio susitarimas ir kaip Jūs manote, ar dėrybos su AKR šalimis gali padėti įgyvendinti balio susitarimą? Ar tai irgi bus dar vienas žingsnis į priekį dėl balio paketo ir galbūt tos AKR šalis, ypač kurios yra skurdžiausios šalis, galės irgi turėti naudos iš to balio susitarimo. Dar vienas klausimas. Uh, Buvo nesenai, e, neseniai su vieneri metai, kaip Rusija e, įstojo į PPO. Mes nesame visiškai patenkinti tai tuo, kaip Rusija gyventina PPO taisyklės. Noriu pasiteirauti, ar PPO Ženevoje kartu su kitomis narėmis galėtų geriau padėti naujoms PPO narėms. Uh, Man atrodo, kad būtų geriausia tokiam šalims padėti e, įgyvendinti PPO taisyklės. Aš esu susirūpinęs dėl to, kad jeigu bus tiesiog e, e, teikiami skundai ar ginčiai kils, tai nežinau, ar kam nors tai pasitarnautų tai gal turite kokią nors strategiją, kurios padėtų naujoms narėms geriau gyventinti PPO taisyklės. Toliau dėl priekybos. Mes dažnai kalbame apie priekybą ir kitas rytis. Aš noriu pasiterauti, kaip priekyba arba priekybos politika gali padėti geriau gyvendinti e, aplinkos apsaugos politiką, socialinius standartus ir taip toliau. PPO yra ginčių sprendimo uh, skyrius ir aš noriu pasteriauti, ar tai kažkaip padeda geriau bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, tarptautinė darbo organizacija. Ko gero, mes visi sutarėme dėl to, kad E, situaciją reikia gerinti aplinkos srityje, taip pat socialinių standartų srityje. Kokį vaidmenį gali suvaidinti PPO e, po balio susitarimo, stiprinant kitas organizacijas, ar yra kokiu nors e, strategijų? Ačiū iš tikrųjų yra labai daug narių norinčių pasisakyti ne vien tik koordinatoriai, bet ir kiti sėdintis toliau norėtų pasisakyti, taigi prašau kalbėti kiek manoma glaušiau. Dabar, dabar e, e, socialdemokratų frakcijos vardu, prašom. Ponas Lengė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau paminėti dvi sritis. Iš tikrųjų. Ta pirmas rytis kažkiek susijus to, ką minėjo ponas Kasparė. Jeigu iš tikrųjų mes visi manome, kad priekyba nėra savaimenis tikslas, o pagrindinis mūsų tikslas yra pagerinti gyvenimą įvairiose sritise, mes turime tokiu atveju pagalvoti apie PPO institucinę formą. Taip pat ir apie tai, kaip būtų galima patobulinti procedūras. Jūs paminėjote keletą parametrų, bet aš noriu pasitikslinti, ar nereikėtų galvoti apie tam tikrą institucinę reformą, galbūt jos reikia. Ir dar vienas klausimas, kaip būtų galima bendradarbiauti e, su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, tarptautinė darbo organizacija, tam, kad būtų sukurtas tinkamas funkcionuojantis institucinio darbo pagrindas. Taip pat e, noriu pateikti klausimą dėl investicijų apsaugos mechanizmo PPO. Ar tai iš tikrųjų būtų galima įtvirtinti PPO kontekste? Noriu pasiteirauti ir kokias konkrečias e, institucinės reformas jūs įsivaizduotumėte. Taip pat turiu klausimą ir dėl dvišalių priekybos susitarimų. Jūs e, sakėte, kad e, yra dvišaliai susitarimai, o taip pat yra ir PPO ir tie susitarimai vienas kitą tarsi papildo. Uh, Ar darybos tarp ES ir JAF vertinamos irgi lygiai taip pat? Ar vis dėlto čia kalbame apie e, kitokią susitarimo apimti? Ir iš tikrųjų tai irgi gali turėti tiesioginės įtakos PPO, kai kas sako, kad Bali e, pasiekėme sėkmės tik dėl to, kad vyksta dėrybos tarp ES ir JAF. Taigi, mane domintų, koks yra ryšys tarp uh, JAV ir ES darybų ir PPO susitarimo. Ačiū. Dėkoju toliau Alde frakcijos vardu, ponas Rinaldi. Kaip ir ponas Kaspari, taip ir e, e, ponas Rinaldi buvo nuvykęs į Balį, taigi mes ten kartu tikrai praleidome E, puikiai laiką. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas generalinė direktorių. E, iš tikrųjų, dėl susitarimo balėje, ten labai svarbus vaidmuo teko Europos Sąjungai, o taip pat mes daugą padarėme ir prieš balį. Jūs taip pat labai trumpai paminėjote uh, ir kad labai svarbi tarp parlamentinė dimensija, norint užtikrinti spartų susitarimą ratifikavimą įvairiose šalise. Bet aš noriu e, dar grįžti prie organizacijos tarp parlamentinės dimensijos. Tai yra dar vienas labai svarbus aspektas Europos Sąjungai ir mūsų institucijai mes norėtumėm e, žymiai E, labiau tiesioginės demokratinės atskaitomybės, kai kalbame apie valstybių narių primtus e, sprendimus. Na, suprantu, kad dabar e, prioritetas yra įgyvendinti balio susitarimą, bet vis dėlto. Aš kaip liberaldemokratas, dirbant šiame Europos parlamente, galiu pasakyti štai ką. Reikia užtikrinti geresnį ryšį tarp PPO ir įvairių dvišalių susitarimų, e, kuriuos e, valstybės narės e, yra sudarusios ir viešųjų susitarimų. Aš norėčiau pasidomėti, kokia yra komunikacijos strategija, kurią yra numačiusi PPO tam, kad būtų galima geriau informuoti visuomenę apie tai, ką mes darome. Kartais visuomenė yra nusteikusi labai įtariai mūsų sprendimų atžvilgiu. Taip pat ir e, verslo, verslininkų bendruomenė kartais irgi sunku suprasti, ko mes siekiame. Taigi, tikrai norėčiau pabrėžti, kad e, reikia pasirūpinti ne vien tik tais e, balio susitarimo įgyvendinimu, bet Tai reikia paaiškinti ir visuomeniai. E, tai galėtų padėti sukurti palankesnį PPO vaizdą ir tarp e, žmonių. Ačiū. Robert Stadi, prašom. Ačiū. Aš dalyvavau daugelie susitikimų Balyje ir Hongkonge. Ir mes iš Peter Mandelson e, bandėme išsiaiškinti, dėl ko mums nepavyko Hongkongė, ko gero dėl žemės ūkio. Jūs irgi paminėjote žemės ūkį. E, kaip jūs manote, ar viskas pasikeitė dėl to, kad JAV pakeitė savo požiūrį? Dėl to įvyko esminis lūžis tarsi pačią paskutinę minutę e, JAV žengia labai ryštingą žingsnį priekį. Ir ko gero galime sakyti, kad JAV buvo nusiteikusios žymiai draugiškiau viso likusio pasaulio atžvilgiu. Na, o dabar dėl to, ką pasakė Daniel, tikrai pritariu kiekvienam žodžiui, ypač apie tam, kas buvo pasakyta apie situaciją su Rusija. Labai svarbu, kad būtų įgyvendintas ginčių sprendimo mechanizmas. Ginčių sprendimas vis dėlto turėtų būti paskutinė priemonė. Taip pat aš esu šiek tiek susirūpinęs dėl žemės ūkio, nes dabartinėme pasaulyje iš tikrųjų žemės ūkis labai uh, keičiasi ir mes turėtume pasirūpinti, kad turėtume pakankamai išteklių e, žmonėms išmaitinti. Pavyzdžiui, e, Bangladeše e, žmonės dabar labai kenčia dėl susitarimo su Indija. Tikrai manau, kad reikia daugiau skaidrumo ta, tuo turėtų pasirūpinti ir Europos Sąjunga, ir komisija, ir valstybės narės. Ačiū. Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį ponui Helmut Scholz. Prašom. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau pasidžiaugti, kad e, jūs, generalinį direktoriau, pas mus atvykote nes e, tikrai tas naujas sustarimas yra šansas mums visiems. Priekyba e, turi tarnauti piliečių interesams. Visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Rinaldi. Mes e, turime pagalvoti apie tai, kaip visi galėtų įsitraukti į šį procesą. Tarp parlamentinę konferenciją Balyje, mano nuomonė, tikrai labai svariai prisidėjo prie mūsų pastangų e, rasti sprendimą ir PPO. Kaip žinia, Kol kas ir tarp PPO narių yra didžiuliai skirtumai, yra didžiuliai skirtumai tarp skurdžių ir turtingų narių. Tai tuos skirtumus irgi reikėtų sumažinti. 2013 e, metais mes e, ja, dar e, rudenį buvome panaudoję visus metams skirtus išteklius. Ir paskui reikia, ir mes turėsime vis daugiau ateitie naudoti energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Taigi, e, tai ko gero irgi turės įtakos tarptautiniai priekybai. PPO Taip pat buvo kalbėta ir apie valiutų kursus. Buvo minėtos įvairios problemos. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitiems nariams. Po pusantros minutės e, kiekvienam. Prašom, EPP vardu pasisakys e, ponas Felner. Ačiū. Norėčiau pasveikinti su pasiekta sėkme Balyje. PPO yra e, lojali ES draugė ir mes ES esame lojali PPO draugė. Bet e, vis dėlto, kalbant apie europinę priekybą, kaip Jūs manote, ar ES E, turėtų vengti kokiu nors protekcinių iniciatyvų globaliame pasaulyje. Dėl to, ką pasakė Daniel, taip, iš tikrųjų, labai svarbiausia yra įgyvendinimas. Kaip Jūs manote, ką turėtų daryti ES, kad padėtų įgyvendinti balio susitarimų paketą? Kaip svariausiai galėtų prisidėti ES? Ačiū. Dėkoju. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu pasisakys narys Director, so quick, have... Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponas Felneris taip greitai kalbėjo, kad man atrodo liko daugiau mano pasisakymo laiko. Norėčiau pratesti pono Rinaldi išsakytą mintį. Man taip pat teko garbė dalyvauti parlamentinėje konferencijoje įvykusioje Balyje ir norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad kolegos, kolegoms nelabai patiko tai, kaip buvo elgiamasi su parlamento nariais Balyje. Mes neturėjome galimybės dalyvauti diskusijose ministrų susitikime ir, na, žinoma, neturėjome laiko ir pasikalbėti su jais. Ir jų galiausiai sprendimą dėl balio mm, paketo priimsime mes, Europos parlamentas. Turėsime tai pritarti arba ne. Veikiausiai pritarsime, nors teoriškai galėtume ir nepritarti. Ir e, kartais taip nutinka su kai kuriomis susitartimis, pavyzdžiui, aktą susitarimu. Noriu paklausti, kaip jūs vertinate Indijos vaidmenį ateityje. Aš domiuosi šiais klausimais ir žinau, kad santykiai su Indija darosi vis sudėtingesni nėra jokių uh, apčiuopiamų ženklų, kad situacija kaip nors pasikeis. Visi jūsų pavaduotojai, vicedirektoriai yra vyrai. Ir sakyčiau, kad tai yra labai pasenęs dalykas. Ačiū. Toliau Pablo Zalba, šią PP. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu generalinio direktoriaus išsakytoms pastaboms. PPO nėra vienintelė galimybė, vienintelis kelias atverti rinkas. Vyksta dėrybos ir vyksta dėrybos ir E, kitose forumuose, ne tik Balyje. Gerbiamas direktoriau, kaip Jūs manote, e, kokį poveikį padarys Balyje pasiekta pažanga įvairiose dėrybose, regioninėse, daugia šalėse, dvi šalėse? koks bus tų susitarimų vaidmuo ateityje pasaulio prekybos organizacijoje. Kokį vaidmenį suvaidins transatlantinė e, prekybos sutartis su JAV? Noriu žodžiu Jums klausimą ne kaip PPO generaliniam direktoriui, direktoriui bet kaip Jums kaip anksčiau dirbusiam Bra Brazilijos ambasadoriumi. Noriu paklausti apie ryšius e, tarp ES ir Mekosur, kaip jūs vertinate jų perspektyvas. Norite pakla... užduoti daugiau klausimų e, buvusiam Brazilijos ambasadoriui prie Europos Sąjungos. Toliau Catherine Beard išaldė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti DPO e, direktorių mūsų posėdėje. Noriu užduoti e, provokuojantį klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad nenorite matyti Šveicarijos ES. Jūs tikriausiai nieko nežinote apie Junktinėje karalystėje vykstančias diskusijas. Jeigu Junktinė karalystė išstotų iš ES, ar jai pavyktų taip pat sėkmingai dėrėtis dėl. E, sutarčių su PPO, kaip jai tai sekasi daryti ES e, sudėtyje, ar e, vis dėlto ta situacija, jei būtų palankesnė būnant ES nare. Tikriausiai tą klausimą reiktų užduoti Junktinės karalystės ministrui. Toliau, galiausiai David Campbell iš EKR. Gerbiamas direktoriau, Neseniai Rusijos ambasadorius kreipėsi į mus ir pasakoja apie tai, kaip Rusija aktyviai dalyvauja visose PPO komitetuose. Bet norėčiau sužinoti, ar tie darbiniai komitetai vaidina svarbu vaidmenį, e, nustatant m, pasaulyje galiuojančias taisyklės ir ar svarbu šalims dalyvauti tų komitetų darbe. Ačiū. ir interparlamentinės e, sąjungos delegacijos ponas Laipijų paprašė žodžio. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone direktoriau, malonu čia Jūs matyti ir pasveikinti. Manau, kad per 30-ąjį e, sesijos susitikimą, man atrodo, buvo svarstyti tik tai du klausimai Taip pat noriu pasidžiaugti tuo, kad tikrai džiugu jūs čia matyti ir išgirsti apie jūsų planus. Manau, kad jūs įrodėte, kad esate pasirengęs dirbti. Jūs minėjote nemažai priemonių, kurios buvo patvirtintos balį ir kurios bus dėgiamos savo pasisakymę. Bet to vakar įvyko diskusijos, kuriuose buvo kalbama apie konfliktų sprendimo sistemas egzistuojančias PPO. Ir tai yra labai svarbis rytis, nes čia dėgiama nauja priemonė - konfliktų sprendimo e, mechanizmas. Valstybės e, dalyvaujančios toje sistemoje taip pat turi atlikti savo darbą. E, ir sakyčiau, kad visada e, kad, kad nepakankamai informuojami yra žmonės, piliečiai, kad žmonės negauna pakankamai informacijos apie visus šios procesus. Norėčiau, kad papasakotumėte, kokius mechanizmus jūsų nuomonė reikėtų sukurti, siekiant užtikrinti veiksmingą sistemą ir uh, užtikrinti paramos, pagalbos galimybę visoms šalims. Ačiū. Ačiū. Išklausėme klausimus, jų buvo užduota tikrai nemažai. Prašau, žodis jums. Iš tikrųjų, užduota daug klausimų. Nežinau, ar man pavyks į, vis, į visus juos atsakyti taip išsamei, kaip, kaip dėrėtų. Pabandysiu e, atsakyti kiek įmanoma objektyviau. Visų pirma, ekonominės partnerystės sutarčių su AKR šalimis aspektas ir ar tai susijęs su, ar tai padės įgyvendinti balio priemonės. Manau, kad taip. Vienas iš svarbiausių priekybos skatinimo sutarčių aspektų, dėl, dėl to sutarčių buvo susitarta Balyje, padėti mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms įsilieti į pasaulinius priekybos rautus. Uh, E, užtikrinti, kad tie susitarimai e, paskatintų tokią integraciją ir leistų toms valstybėms dalyvauti pasaulinėse tiekimo grandinėse. Žinoma, tai bus svarbus aspektas, svarbi jėga integruojant į jas. jas. Užduota keletas klausimų apie Rusiją, pabandysiu į juos visus atsakyti drauge. Pavyzdžiui, kalbant apie Rusijos prisimtų įsipareigojimų įgyvendinimą, Rusija įstojo į PPO vos prieš metus ir Rusijos prisimti e, įsipareigojimai yra tikrai nemenki. Rusijos stojimo protokole yra nemažai e, užduočių e, reformų įgyvendinimas, taip pat reikalingų priemonių dėgymas Rusijoje, kaip ir kitose šalise, tas priemonės įgyvendinti nelengva, tam reikės pastangų. Bet ir čia noriu atsakyti į kitą užduotą klausimą. Rusija dirba, ji dalyvauja ir kuomet tokia didelė ekonominė erdvė, kaip Rusija prisijungia prie PPO, reikia laiko, kad visi pokyčiai e, būtų įgyvendinti netgi, pavyzdžiui, dalyvavimas diskusijose tokiuose kaip šiandien, ar PPO diskusijose jau yra iššūkis. Ir Balija Rusija buvo pasirengusi paremti daugybę sprendimų, ne kaip pasivi stebėtoja, bet buvo pasiruošusi mm, siekti, kad mm, sėkmingai baigtųsi dėrybos. Dirbome iki pat išnaktų. Bet e, toks procesas yra skausmingas, jis yra skausmingas visoms šalims prisijungiančioms prie organizacijos. Prisiminkime, e, kai buvo, kai stojo Kinija. Pradžioje niekas nežinojo, kaip viskas klostysis ir e, viskas vyko pozityvę linkme ir Kinija paliko pasaulinė prekyba, buvo sunkumų, buvo trinties su kitais prekybiniais partneriais, bet, bet tai yra įprasta. Svarbiausia, kad būtų valerija yra prekybos politika ir kaip ji, koks yra jos santykis su aplinkosaugos politika, socialiniais standartais, kaip palaikomas dialogas su kitomis tarptautinėmis organizacijoms. Tai yra tikrai labai svarbu. Buvo užduotas klausimas ir apie įvaizdį, ir apie tai, kaip galėtume užtikrinti geresnę ryšių politiką, didesnį skaidrumą ir geriau suvokti, ką, um, kuo užsimame, ką darome. Uh, Tai tikrai labai svarbu. Ką tik kalbėjusi su Guy Raideriu, Tarptautinės darbo organizacijos generaliniu direktoriumi. Prieš porą dienų buvo susi, buvom susitikę, šiam pasakiau, kad mes turime pasikalbėti. Įdomu yra tai, kad ypač politiniuose ratuose, ne ekspertų lygmenių, uh, politikai e, priekybą dažnai suvokia kaip grėsmę darbo vietoms. Tačiau tai visiškai netiesa. Netgi žiūrint iš grinai ekonominės perspektyvos, tai yra netiesa. Kaip pakeisti tokį požiūrį? Aš nesakau, kad reikia peršokti prie e, priešingos nuomonės, kad <clears throat> atsit laisva prekyba išspręs visas problemas, aš to nesakau. Pažvelkime į viską objektyviai, e, įvertinkime iššūkius, ir pažiūrėkime, kas padės kurti darbo vietas. Ir ryšiai su kitomis organizacijomis, ypač TDO, yra svarbus. Turime išsklaidyti egzistuojančius mitus. Nesakau, kad reikia e, bandyti viską pristatyti iš globėjiško e, požiūrio taško, bet mums reikia kalbėti apie tai, kaip priekyba santykiauja su darbo vietomis, kaip jį užtikrina e, didesnius standartus, tai yra svarbus dalykai. Ir e, aš esu pasirengęs aktyviai dirbti šiuo klausimu. Institucinės reformos ir kaip jas tobulinti. Ir šis mano komentaras galioja ir skaidrumui, informacijai reikia uh, užtikrinti atvirą dialogą PPO, kuri, kuriame dalyvautų ne tik svarbiausi veikėjai, bet visi sėdintys prie stalo. Ir tai yra didelis dalykas. Anksčiau PPO to nebuvo. Darybų procese e, kad darybų procese, darybose dalyvautų visos, visų šalių delegacijos. Tai yra didelis e, poslinkis ir vertėjo to siekti. Uh, nes dabar galime teikti, kad visi, visos šalis dalyvavo darybose ir jos pamatė, e, kuo joms bus naudingas tas susitarimas. E, jos yra patenkintos, negaliu sakyti, kad jos yra absoliučiai laimingos, bet jas tenkina pateiktas pasiūlymas ir jos visos sutarė, kad joms jis yra naudingas. Ir man atrodo, kad tai yra didžiausias indėlis, kurį galime įnešti į institucinės reformas, užtikrinti, kad jos būtų skaidrios, visapimančios ir kad e, šalis turėtų galimybę dalyvauti. Ir taip pat reikia įsitikinti, kad joms tai naudinga. Ir jeigu pavyks ir toliau laikytis tokio požiūrio, tai bus didžiulė e, institucinė reforma pačioje PPO. Dėl kitų klausimų - investicijų e, apsaugos sutarties Manau, viskas priklausys nuo to, ką darysime toliau. Jei besivystančios šalis, mažiausiai išsivyščiusios valstybės, visi nuspręs, pamatys, kad sprendimai, kurie buvo priimti Balyje, bus įgyvendinti, nes balio sprendimų įgyvendinimas yra labai svarbus. Mes teiksime techninę paramą, padėsime kurti gebėjimus, e, modernizuoti toms šalims savo muitinių procedūras. Jeigu tai bus, įgyvendina, žmonės, bus įgyvendinta, žmonės patikės, kad galima pasiekti ir daugiau. Nes ypač iš e, skurdžiausių, besivystančių valstybių yra daug nepasitikėjimo. Jos turi patikėti, kad jos sulauks tokios pagalbos, kuri joms buvo pažadėta. Todėl mūsų užduotis dabar yra išsklaidyti tą nepasitikėjimą, įrodyti praktiškai, Ir jeigu tas pasitikėjimas atsiras, mums bus daug lengviau imtis kitų klausimų, e, dėl kurių toms šalims iškyla, sunk, dėl, iškyla sunkumų, dėl, dėl tam tikro protekcionistinio požiūrio. Ir blogiausia būtų, jei tos šalis atsisakytų visomųjų priemonių darbo atvarkės, jeigu kiti klausimai taptų svarbesni už tą darbo atvarkę. Ir balio sprendimų gyvendinimas yra nepaprastai svarbus. Parlamentinis matmuo. Daugelis iš jūsų apie tai kalbėjote. Bandome būti kiek įmanoma iniciatyvesni. Ir kiekvieną kartą, kai parlamentaro grupė atvyksta į Ženevą, aš sustinku su delegacijomis, taip pat stengiuosi e, skirti laiko delegacijoms. Ir būtent dėl to aš esu Briuselėje šiandien. Šis susitikimas nėra kažkokio kito šalutinio, e, vizito šalutinis e, produktas. Aš atėjau, atvykau specialiai susitikimui į Europos parlamentą, nes manau, kad šis dialogas yra svarbus ir jį reikia palaikyti. Žinau, kad Balėje nesusitikome. Atvirai pasakius, Balėje aš neturėjau galimybės išsimegoti. Per penkias dienas mėgau tik penkias valandas. Ir tai buvo sudėtingas laikotarpis. Aš nesusitikau su nei vienu iš jūsų, aš su nieko nesusitikau bet tai buvo tikrai ypatingas e, momentas PPO gyvenime. Tikiuosi, kad ateitie taip nepasikartos, nebent tai duotų teigiamų rezultatų. Kai kurie iš jūsų sakėte, kad Balyje neturėjote galimybės dalyvauti diskusijose, dėrybose. Nemanykite, kad tai kažkoks blogas ženklas. Niekas negalėjo e, dalyvauti tose diskusijose. Tai, kaip buvo numatyta, e, ten ministrai turėjo pritarti tiems sprendimams, dėl kurių buvo susitarta Ženevoje. Į Balį nuvykome, žinodami, kad dar kai kurie klausimai neišspręsti dėl prekybos e, skatinimo sutarčių. Iš tikrųjų, tai nebuvo e, tikros ministrų, ten nevyko tikros ministrų dėrybos. Ir jeigu pageidavote dalyvauti darybose dėl sutarčių, tai svarbu uh, sudalyvauti ne ministrų konferencijose, bet pačiame procese ten viskas apsprendžiama. Reikia kalbėti su vyriausybės nariais, uh, jūsų atveju su komisijos atstovais, uh, reikalauti, kad jūs uh, informuotų, teiktų informaciją apie naujausius įvykius, kad jūs turėtumėte galimybę dalyvauti sprendimų prieimimo procese. Čia dirbdami galite kažką pakeisti kalbant apie jūsų santykius su jūsų rinkėjais, tai jums svarbu, tai yra jūsų darbas. PPO neužtikrina tokios aprepties. Jūs turite tuos e, sprendimus įtikinamai pristatyti žmonėms, rinkėjams. Jeigu tik tai manote, kad mūsų veikla yra naudinga, tuomet turite įtikinamai apie tai kalbėti žmonėms, su žiniasklaida. Po balio susitikimo pasigirdo ir kritiškų balsų, taip ir turi būti, nes kitaip tie, tie žmonės, kurie taip kalba, netektų savo darbo. Nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, jos turi kritikuoti ir mes tai suprantame. Tačiau ta kritika nesusilaukia joko pritarimo besivystančiose šalise. E, tie balsai bandė įtikinti besivystančią šalis, kad jums tai nepatinka, jums tai negerai, bet tų šalių atstovai pasakė, kad jiems tai patinka, priimtina ir tuomet tie e, tokie kalbėtojai nusiminė įvykę procesai buvo tikrai visa apimantis ir kritika vien vardan kritikos e, nieko neduoda. Jei procesai yra tinkamai suorganizuoti, manau, kad tai gali tapti modeliu ateičiai. Buvo užduota keletas klausimų apie ginčių sprendimą, žemės ūkį, maisto produktų saugumą, kaip užtikrinti, kad žemės ūkis uh, E, iš tikrųjų atliktų išmaitinimo funkciją ir kaip valstybėms užsitikrinti gebėjimus turėti maisto rezervų prieinamomis kainomis. Manau, kad ši diskusija greitai nesibaigs. ši diskusija e, pareikalaus daugiau pastangų, ji truks ilgesnį laikotarpį. Darybose apie tai buvo kalbėta, tačiau nelabai struktūrizuotai. Ir derantis aptariami visi šie aspektai tačiau nebuvo konkrečiai kalbėta apie tai, kaip išspręsti šį klausimą. Jeigu uždarai savo rinką, kad užsitikrintum uh, aps, apsirūpinimo maisto produktais, pakenki kitiems, kitoms šalims, kurių maisto atsargos sumenkėja. Ir taigi, maisto saugos už, užsitikrinimas visada vyksta kažkieno kito sąskaita. Uh, ir Balija Indija pateikė pasiūlymą, kuriam pateikė, e, pritarė daugelis besivystančių šalių ir kuriam priešinosi daugelis besivystančių šalių dėl to, kad e, vienai šaliai m, mm, ap, užsitikrinus maisto apsirūpinimo maisto produktai saugą, kita šalis automatiškai patenka į sudėtingą situaciją. Apie tai kalbama ir pasaulio žemės ūkio ir maisto organizacijoje. Ir šią diskusiją reikėtų toliau gilinti. Kitos iniciatyvos ekologiškos prekės. Kai kas mano, kad ekologiškos prekės yra prekybos e, darbo tvarkės dalis, o ne e, aplinkos sauginių klausimų darbo tvarkės dalis. Reikia apsispręsti, ar čia kalbame apie aplinkos saugą, ar apie kai kurių įmonių ir pramonės sektorių komercinius interesus. Ir šie du dalykai nebūtinai yra nesusiję. Tačiau dažnai e, tokiuose diskusijose, tokios diskusijos susijusios su dideliu nepasitikėjimu neturiu jokių rekomendacijų dėl ES prekybos politikos. Tik noriu paraginti jūs palaikyti daugia šalę PPO prekybos sistemą. Indijos klausimu. Indijos padėtis yra ypatinga. Šalyje yra daugybė gyventojų, daugelis, daugelio jų pajamos yra labai menkos šalyje iškyla problemų dėl maisto produktų saugos, ji mm, bando eiti vystimosi keliu. Manau, kad Indijos dalyvavimas daugia šalėje prekybos sistemoje yra toks pat svarbus kaip ir kitų besivystančių panašaus masto šalių. Turime suvokti, su kokiamis e, kliūtimis Indija susiduria, kas jai aktualu ir turime dirbti su ją įtraukdami ją į daugia šalės dėrybas. Ir manau, kad daug daugiau pasieksime, jei bandysime vieni kitų klausytis. Ir taip ir buvo Balija, pavyzdžiui. Dėl lyčių aspekto mano pavaduotojų tarpe atrankos procesas buvo labai sudėtingas. Ir kaip žinote, jūs esate politikai ir puikiai suprantate, kad yra tam tikros ribos. Galima bandyti pasiekti pusiausvros, siekiant e, išsirinkti kompetitingą darbuotoją. Buvo daugybė moterų atrankos procese, tačiau dėl priimtų sprendimų tai nebuvo įmanoma. Jeigu yra žmogus, kuris supranta, kad moteris irgi gali valdyti pasaulį, tai esu aš, aš turiu žmoną ir dvi dukras ir dvi anūkes ir aš esu supamas moterų ir puikiai žinau, kad moteris yra puikios dėrybininkės. Aš tai suprantu ir aš tikrai palaikau moterų dalyvavimą sprendimų prieimimo postuose ir, ir mano e, biure dirba šešios moteris, tai suneramino mano žmoną, bet ji suprato, kad tos darbuotojos yra tikrai labai patyrusios ir kompetitingos. Kalbėjau apie, šiek tiek apie transatlantinę prekybos sutartį, kitas sutartis. Iš esmės jos e, papildo mūsų darbą PPO ir turime užtikrinti, kad skiriant dėmesį šiam klausimui, nepamirštume daugia šalės sistemos. Nes jei daugia šalės sistema neprogresuos, tai tos sutartis, tų sutarčių egzistavimas, tų sutarčių kiekis išauks. Pasikeis reikalavimai dėl produktų tiekimo į rinką. Ir mm, bus sniego kamolio efektas ir verslas pabranks. Ir tie du procesai turi vykti paraleliai. Jeigu to neužtikrinsime, tai e, susidursime su problemomis arba dabar, arba ateityje. Buvo klausimas ir apie tai, ka, apie ES-JAF svarbę iniciatyvą ir kaip tai paveiks pasauliniams daugiašalėms taisyklėms. E, Manau, kad tos didžiulės ekonominės erdvės gali susitarti ir, ir susitarti dėl tam tikrų taisyklių, tai gali būti naudinga ir daugia šalėms susitarimams, nes e, daugia šalėse priekybose neįsprendžiame kai kurių klausimų dėl to, kad didieji dėrybininkai mm, atsisako kažką svarstyti, techniniai barjerai, na, net klausimai, kuriais šalis atsisako e, bandyti suprasti kitą pusę. Bandykime viską matyti pozityviai. Veikiausiai e, neprasidės tvirtovių, uždarų erdvių kūrimo procesas. Iš esmės tarifai egzistuoja visur. į kai kuriuos klausimus veikiausiai neatsakysiu. Iš tikrųjų, tai, ką sakiau, pasakytina apie kitas iniciatyvas Merkosiur, taip pat Ramėjo vandenino alijanso, tos iniciatyvos turi paremti PPO ir daugia šalę prekybos sistemą. Manau, kad iš tikrųjų taip ir bus. Uh, dėl klausimo apie jungtinę karalystę, ar jai geriau būti bloke, ar veikti atskirai, aš manau, kad jungtinė karalystė turės apsispręsti, kas jai geriau. Kuo, mm, kuo labiau šalis yra pasiruošusi dirbti su kitomis šalimis, dalyvauti bendroje darbo tvarkyje, jai tuo lengviau jai užsitikrinti savo interesų gynybą, bet negaliu duoti patarimų. Ir už šios klausimą jau atsakiau. Ginčių sprendimas. Skurdesnės šalis ir ar joms būtų naudingas toks mechanizmas. Iš tikrųjų tai didžiulis iššūkis, nes ginčių sprendimo mechanizmas nebuvo sukurtas e, visoms įprastinėms PPO narėms. Jis buvo sukurtas tam, kad būtų išspręstos trintys, kurios egzistavo tarp didžiųjų veikėjo praeitie. Ir jeigu e, parengtos gairės rekomendacijos neįgyvendinamos, tai priemonė, paskutinė priemonė, kurios galima greiptis, tai sa, e, paskelbti sankcijas. Jeigu esi didelė valstybė, tai, tai gali būti juntama priemonė. Jei egzistuoja simetrija, jeigu maža valstybė laimėtų konflikte prieš didelę valstybę, tai gali priemonę, kurios gali griebtis, tai atkeršyti kitam. Bet tai iš esmės būtų kenkimas savo. <clears throat> Tai yra simetrija. Šį klausimą spręsti nelengva. Tačiau nežiūrint visų netobulumų, ši sistema egzistuoja neblogai. Daugiau nei 70 procentų gairių rekomendacijų buvo įgyvendintos, 10 procentų ne, bet nariai derasi, kalbasi vieni su kitais. Tačiau ir ši sistema funkcionuoja tikrai neblogai. Bandome užtikrinti, kad mažiausiai išsivyščiusios ir besivystančios šalis dalyvautų toje sistemoje ir kad naudotųsi ją. Kai kas kalba apie simetriją, pavyzdžiui, Antigva Barbuda ir Junktinės valstijos. Labai skirtingos e, ekonominės galios valstybės, bet tai išimtis, netaisyklė. Ir manau, kad mes galime daugiau nuveikti, kad įtrauktume tas šalis. Vienas iš sunkumų yra finansiniai ištekliai nes brangu sėkmingai dalyvauti. Mes pabandysime rasti būdų pasiūlyti mokymus ir paramą, kurių toms šalims reikia. Nereikia viso būrio advokatų, teisininkų, e, nuolatos nuolatinėje parengtyje esančios komandos, kuri būtų pasiruošusi dirbti. Tokio išteklių prireikia kartą per 15 metų. Bet tai iš tikrųjų yra vienas iš ginčių sprendimo sistemos sunkumų. Ji nėra simetriška ir neužtikrina galimybės mažesniems ir didesniems dalyvauti lygiomis teisėmis. Tai tiek būtų mano komentarų. Direktoriau, jūs nekalbėjote, apie, ne, nepaminėjote komitetų E, darbo komitetuose svarbos ir ar uždaviau klausimą, ar tai yra svarbu. Rusija dalyvauja komitetų darbe ir tai pagrindinis žingsnis, nes tai, jis supranta, kad tai yra viena iš jos užduočių, nes ten vyksta darbas, ten kitos šalis tave įvertina ir, pavyzdžiui, paklausė, kodėl elgdamiesi taip ar taip manote, kad tai neprieštarauja taisyklėms. Toks darbas vyksta e, visą laiką ir tuomet atstovas turi skambinti savo e, sostiniai ir ten ir pasiklausti, ką daryti, nes yra taip ir taip. Daugeliu atveju tai padeda šalių vyriausybėms suvokti, kad jos yra stebimos, kad kiti stebi, kuo jos užsima. Ir jeigu kas nors nebando įgyvendinti tų priemonių, dėl kurių buvo sutar, susitarta, tuomet e, grėmėmasi konfliktų sprendimo procedūros, pritaikomos sankcijos ir tai yra veiksminga. Sakyčiau, kad 90 procentų e, trinties atveju yra išsprendžiami komitetuose. Konfliktų sprendimo procedūra yra paskutinė, pati paskutinė priemonė, tai yra proceso paskutinis etapas. Ir todėl manau, kad labai naudinga, kad Rusija aktyviai dirba komitetuose. Uh, <clears throat> Robertas Vetkutiu, go further on. Gal jūs galėtumėte dar šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai, ko klausė Robertas Tardy apie ją pozicijos dėl Dohos. E, dar visai neseniai JAV laikė Doha kažką labai blogų. Balyje, nes valstijos stebėtinai lankščios pasirodė, kai buvo kalbama apie, pavyzdžiui, tarimus su Indija. Ar dabar JAV pozityvesnio požiūrio laikosi atgaivinant Doha? Kokia reakcija, ką galite pasakyti iš savo kontaktų su amerikiečiais? Manau, kad tai labai svarbu, nes be JAV susitarimo negali būti. Ar mes galime manyti, kad JAV e, dabar naują požiūrį demonstruoja dėl Dohos ir daugia šalės prekybos? Tai labai geras klausimas. Aš pamiršau atsakyti į jį. Tikrai netyčia tai padariau. Amerikiečiai Balyje pademonstravo labai didelį atsidavimą ir tikrai e, labai stengiasi Maiklas buvo labai aktyvus, jis buvo išbuvo iki galo. Aš e, daugiau valį vakarų praleidau su juo negu kad su žmona savo. Vargu ar taip jau gerai viskas iš mano pusės, bet tai yra tiesa ir e, tai buvo labai svarbu sėkmiai mūsų užsitikrinti. Manau, kad tam tikra prasme amerikiečių įsitraukimas dalyvavimas balyje buvo, atspindėjo jų įsitikinimą, kad buvo galima susitarti. Jeigu mes būtume ėję į... Jie galvojo, kad jeigu mes eisime iki galo ir spausime, spausime, gal pavyks. Taip ir įvyko. Ir 2008 metais manau, kad buvo tam tikras atsiribojimas iš amerikiečių pusės e, per Ženevos e, dėrybas, bet aš dabar asmeniškai kalbu, asmenė nuomonė reiškiu. Manau, jog tai buvo susijęs su tuo, kad jie paprasčiausiai netikėjo, kad kažkas įvyks ir jeigu, taip ne, jeigu tų rezultatų nepasieksime, tai kam tada skirti išteklius ir laiką tam dalykui. Jie pradėjo žiūrėti, kas vyksta daugia, su daugia šaliais, kitais susitarimais. Ir e, tuo met, dabar jie mane, kad tik, tuo metu galvojo, kad susitarimas daugia šalis neįmanomas, bet tai laikai keičiasi, aš su jais bendrauju nuolatos, ypač po balio ir su kitais, ir jie yra labai nusteikę pozityviai. Tie parametrai, kuriuos jums perskaičiau, jiems primtini, jie sakė taip, dirbsime šio pagrindu, būsime atviri, patirinėsime, ar tas mintis galima įdėkti, kol kas negalvojama, kaip kas bus, pasižiūrėkime, kaip tęsis pokalbiai. Vienintelis signalas, kurį gavau iš jų, yra toks, ką bedarysime, ne grįžkime prie prastų E, tradicijų, nes tikrai mums nepasiseks. Nebesidarėkime taip, kad paskui e, pakliūtume į aklavietę. Manau, kad tam tikrą prasme ne tik jungtinėms valstybėms, bet visoms narėms galime parodyti, jog mes e, matome kažkokią naudą ir kad viskas yra rimta ir kad žmonės nori, kad būtų pasiekti susitikimai, susitarimai ir manau, kad jie tikrai yra e, įsitraukę ir pakankamai e, pademonstravo atsakomybės ir kad tai bus ateityje. Labai ačiū. Prieš atsisveikinant dar norėčiau keletą dalykų pasakyti. Tikrai mums šis renginys buvo nepaprastai svarbus, labai džiaugiamės, jaučiamės pagerbti ir mūsų visi E, lūkesčiai išsipildė. Jis e, sakė, e, kad Briuselyje su malonumu lankotės, mes prieš porą savaičių susitikome ir kai jūs buvote kandidatas susitikome ir aš pasakiau, E, jums, kad tikimės, jog būsite išrinktas ir noriu, e, kad įsipareigotumėte, kai būsite išrinktas, kad ateitumėte mm, pas mus į komitetą, paskui mes susitikome e, ir aš jam priminiau, kad jis buvo pažadėjęs ateiti pas mus, kad įgyventų savo įsipareigojimą paprašiau. Ir jis labai gal naiviai man atsakė. Nespauskite, aš visuomet laikausi savo žodžio, ateisiu pas jūs. Ir labai svarbu, iš tikrųjų mums tai yra labai gera pradžia mūsų e, santykių e, naujo PPO padalinio ir parlamento Europos darbas truks, tęsis e, bendras ir, ir dar vienas dalykas Vakar koordinacinėme komitete parlamentinės konvencijos dėl PPO nusprendėme surenkti kitą savo sutikimą, kaip įprastai Ženevoje, kai vyks PPO viešasis forumas. Mes norime, e, kad aktyviai e, galėtum, norime aktyviai dalyvauti, kaip visada, nes tai yra vienas iš geriausių renginių e, PPO, tada gal, atvyksta ir įvairios nevyriausybinės organizacijos, labai daug aktyvių dalyvių. Tame viešame forume būna, manęs nereikia jau įtikinėti, nes tikrai manau, kad viskas vyksta gerai e, jūsų pirmtakas e, mums suteikė atitinkamas teisės, aš noriu taip pat prisiminti jį gerų žodžių. Mes, kaip jau įprasta, PPO pastate susitiksime ir tikiuosi, kad jūs ateisite į mūsų koordinacinį komitetą, kai vyks rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje tas viešasis forumas. Labai labai jums ačiū, tikrai puikia proga mums pasitaikė susitikti, labai atvirai pasikalbėti. Pakalbėti apie bendrus dalykus, apie E, tai, kokios yra jūsų viltys išgirsti iš jūsų, ką jūs planuojate, PPO. Labai labai jums ačiū. Thank you so much. Very good. Thanks a lot.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 Colleagues, the pause is over. Kolegos, pertrauka baigta. Kitas klausimas visai atsitiktinai. Pristatymas trumpas e, pranešimo apie delegacijos mūsų parlamento vizitą e, PPO mėsų konferencijoje Balyje. Jūs e, tarp savo dokumentų turite ataskaitą. Mūsų vizito tik reikia pasakyti, kad mūsų delegacija turėjo dviejopus tikslus. Pirmiausiai mes sekėme konferencijos darbą ir tikrai buvo nepaprastai įdomu, kur kas įdomiau, negu galėjome įsivaizduoti prieš vykdami į Balį. Uh, kadangi labai atidžiai galėjome stebėti, kaip vyksta dėrybos. Ir noriu Jums pasakyti, kad mes, komisija ir taryba, e, teikėme nuolat informaciją, e, tarp, tarpusavėje keitėmės informaciją apie darybas. ir ES delegacija atstovo ne tik komisijos ir tarybos atstovai, bet ir parlamento atstovai. Turėtume pasidžiaugti tuo. Komisija ir taryba tokiu būdu pademonstravo naują požiūrį į parlamentą ir tokiuose situacijose galime tik pasidžiaugti, kad taip yra. Mes dažnai kritikuodavome komisiją, tą darome, kai reikia e, tą daryti, bet taip pat turėtume būti pasirengę komisijai pasakyti, kad šį kartą ji labai gerai pasirodė. Mūsų antras tikslas buvo dalyvauti koordinacinio komiteto e, susitarime parlamentinės konferencijos. Hello. E, direktorius e, PPO negalėjo atvykti tuomet pas mus susitikti ir vis tik tai negalime sakyti, kad jisai ar kiti vadovai PPO neparodė dėmesio atsidavimo mūsų su, mes sulaukime kitų pareigūnų mm, savo sutikime. Ataskaita pateikta jums, taip pat yra interneto svetainėje anglų kalbai paskelbta. Galbūt jūs turite kokių nors pastabų, jeigu norite, tai prašau jas išsakyti ir kas nors nori ką pasakyti. Prašome, Georgas Laisfridas. Labai ačiū, ponas pirmininkė. dvi trumpos pastabos. Man buvo nepaprastai malonu matyti, kaip visa ES delegacija dirbo kartu. E, aš nesu vienas iš tų, kurie <laughs> labai mandagus esu. Pavyzdžiui, apie komisiją Bet tikrai reikia pasakyti, kad ji buvo labai dėmesinga, labai gerai komanda visą dirbome. Manau, jog turėtume ateityje e, taip pat dirbti ir su generaliniu, generaliniu direktoriumi, ką tik kalbėjom apie tai, kokia svarbi yra parlamentinė dimensija ir kaip svarbu dėryboms vykstančioms tai yra mes, lyginant su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, gal esame geresnėje padėtyje šiuo atžvilgiu ir turėtume padėti ir jiems sustiprinti savo vaidmenį, kaip mes, kad e, siekiame sustiprinti savo. Kitas dalykas, aš taip pat norėčiau pasakyti tai, ką jau komitete sakiau. Anksčiau puikiai darbuotojai mūsų dirbo, labai ačiū visiems tiems, kurie su mumis kartu vyko ir dirbo. Tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū, kad priminėte puikų e, darbuotojų darbą. Nepaminėsiu visų e, vardų. tikrai ypatinga delegacija buvo mūsų, dar ir darbuotojų puikaus darbo dėka. Niekas daugiau nenori pasisakyti. Jorgai, tikrai sutinku su jumis, su jūsų žodžiais, labai būtų gerai, jeigu visų nacionalinių parlamento atstovai e, Balyje būtų galėję taip pat dalyvauti kaip ir mes. Jie mums ir pavydėjo labai. Nes mes Galėjome e, dirbti su komisija, taip pat su taryba. E, taryba, pirmininkaujantį Lietuvą, labai pozityviai buvo nusiteikusi ir daug dėmesio mums parodė. Dabar šeštas darbo tvarkės punktas. Tai yra keitina, keitimasis nuomonėmis su E, mūsų partneriais, tai yra Business Europe, o taip pat ir Europos e, profsąjungos. Norėčiau pasveikinti ponę Bernadette Segol. Ji yra Europos profesinių sąjungų e, konfederacijos generalinė sekretorė ir noriu pasveikinti ir Business Europe organizacijos direktorių. Na, mes nuolat keičiamės nuomonėmis su jais, kai e, priartėme prie kadencijos pabaigos. Taigi, artėjant mūsų kadencijos pabaigai, mes paskutinį kartą apsikeisime nuomonėmis su jais. Mūsų tikslas yra pakalbėti apie e, vykstančias darybas dėl priekybinių susitarimų, išklausyti ką mano šių organizacijų atstovai, koks yra jų vertinimas, ap, kalbant apie dabartinę situaciją ir ką jie mano apie ateitį. Norėčiau visų pirma pradėti nuo panės Segol. Štai aš čia, sako gerbiama viešne. Sveika atvykusi, žodis jums. Je, je vais parler français. Labai ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu prancūziškai. Aišku, aišku, galite, kodėlgi ne. Taigi tikrai, kodėl nekalbėti prancūziškai. Taigi, kalbėsiu prancūziškai ir norėčiau padėkoti Jums, kad mane pakvietėte. Europos profsąjungų konfederacija, aš jį atstovauju. Mūsų konfederacija frakcija atstovauja ES profsąjungoms. E, didžiausia yra e, organizacija Europoje taip pat sektorinės šakinės e, federacijas, kurios dirba skirtingose sektoriuose. Jeigu, jeigu kalbėsime apie prekybos politiką, tai šis sėtis mums vis labiau rūpi ir Global Europe E, plėtojantis nuo 2006 metų dėmesys šiais ryčiai padėjo ir Europos Sąjunga tuo metu nusprendė sustiprinti savo įsipareigojimus e, tartautiniuose susitarimuose dvišaliuose ar e, dviejų režimų susitarimų, region, atsiprašau, regioniuose susitarimuose. Tai susijęs su Lisabono sutartimi, kuri išplėtė Europos Sąjungos kompetencijas, pavyzdžiui, investicijų srityje, taip pat e, Europos parlamentui buvo suteikta daugiau galių ir mes, aišku, džiaugiamės tuo, kad Europos parlamentas turi daugiau tų galių šią srityje. Tradiciškai mes pritarėme požiūriui daugia šaliam priekybos politikoje ir gana e, aišku mums yra tai, kad nežiūrint pono Zevedo pastangų, kuris ką tik tai kalbėjo su jumis ir pono Paskalio Lamy pas, dėl pastangų, kuris anksčiau dirbo, mums aišku buvo tai, kad priekyba tampa pernelyg sudėtingų dalykų pasaulio prekybo organizacijai, kad ji negalėjo pasiekti deramų rezultatų ir neturėjo pakankamai priemonių jiems pasiekti. Uh, Ir noriu pasakyti, kad nežiūrint mūsų pastangų, e, nežiūrint e, profsąjungų tarptautinio judėjimo pastangų, jisai siekia akcentuoti socialinį aspektą e, sutartyse komercinėse. Taip pat mes akcentuojame, kad šis aspektas atsisp... reikalavome, kad šis aspektas atsispindėtų ES sutartyse, kad nežiūrint visų tų pastangų, mes matome e, e, daugelis PPO narių nenorėjo žengti toliau. E, ką tik tai girdėjau, kad ponas Sevedo kalbėjo apie Gairaider ir aš tikiuosi, kad tai duos daugiau rezultatų negu iki šiol. Mes pritarėme parlamento požiūrį, pagal kurį prekybos susitarimai turėtų e, būti platesnio bendradarbiavimo dalis ir asociacijų sutarimo e, dalis. Mes žinome, ko, ką reiškia ES svertai m, prekybos sityje, jie yra kur kas e, stipresni negu kitose sityse, pavyzdžiui, e, paslaugose, e, išorės veiksmuose. Yra padėta pastangų, pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnybos nemažai, aš jais noriu pasidžiaugti tais rezultatais ir veiksmais, bet ne visur vienodi pasiekimai yra. Europos Sąjungos startyje yra tinkamas straipsnis, kuris e, sako, kad Europos Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje e, turi būti pagrysti e, principais, e, kuriais pagrįsta ir pati Europos Sąjunga, jos vystimasis plėtra ir e, Manau, kad nereikėtų dabar man e, cituoti visų straipsnių, tačiau mintis yra ta, komercinė politika e, atsispindi tuose ketinimuose ir ji turėtų e, būti siejama su ES dėmis ir vertybėmis. E, priekyba gali sukurti darbo vietas Aš nesakau, kad ji užtikrina, kuria darbo vietas, sakau, kad gali sukurti darbo vietas. Ponas Azevedo e, kalbėjo šiuo klausimu ir manau, kad e, yra potencialas darbo vietų kūrimo, bet ne visuomet tai yra e, tiesa mes Europos Sąjunga esame komercinių prekiaujančių valstybių sąjunga ir mes ne, galime gerai konkuruoti su kitomis e, šalimis, jeigu e, neturėsime e, pusiausvyros prekyboje. Mes, Europos Sąjungų konfederacija, pasisakome prieš protekcionizmą. Nes nors kai kurie ekstremistai politikai tai siūlo, ypač dabar, artėjant rinkimams į Europos parlamentą tokie, tokios nuomonės yra ekonominė prasme žalingos ir jos taip pat prisideda prie e, ksenofobijos skatinimo. Kitas dalykas e, - prekybos laisvos ideologija, kuri visiškai neatsižvelgia į socialinius kolektyvinius elementus. E, kurie, atsispindi, kurie atsispindi Europos socialinėme modelėje. Mes prieš tokius nusistatymus, prieš e, socialinį aspektą. Ir reikia taip pat laikytis aplinkosaugos darbo e, tarptautinių normų. Ir stebėti, ar nevyksta socialinis dempingas, taip pat reikia numatyti galimybę profsąjungos ir kitoms susijusiams e, pusėms e, teikti skundus, jeigu taip yra. Dar norėčiau padėkoti parlamentui, kad jis pritarė tokiems pakeitimams ir manau, kad tie pakeitimai dabar jau bus pateikti trilogui, kad bus pasiekta pozityvių rezultatų ir jie nebus atmesti. Priekyba turėtų tarnauti užimtumo kūrimui ir oriam e, darbui, tokio darbo užtikrinimui. Reikia nepamiršti šių dalykų, nes kitaip ES atsidurs pavojuje, kadangi piliečiai, kurie e, balsuos už jūs, nepamirš tokių dalykų. Dar norėčiau pakalbėti šiek tiek apie transatlantinį prekybos ir investicijų partnerystės sutarimą su JAV. Uh, E, daug e, vyksta diskusijų ir juose iš jų matome, kad tai nėra vienintelis susitarimas, kuris dabar yra svarstomas. Mes nesame įtikinti tų skaičių, kurie pateikti dėl augimo ir potencialo, e, kuriant darbo vietas šiame kontekste sakoma, kad e, susitarimas mus, e, mums padės išbristi iš krizės. Tikrai e, negalima pasikliauti tokiomis kalbomis, mums reikia daugiau investicijų Europoje, reikia taip pat dirbti pagal Europos profsąjungų konfederacijos pasiūlytas gairias. Mums reikia pramonės politikos, kuri apimtų tarptautinės prekybos elementus Pirmininkė, aš suprantu, kad galbūt tai yra kitos diskusijos tema, tik tai norėjau paminėti tai. Tačiau, bet kuriuo atveju, jeigu kalbėsime apie poveikį e, šio susitarimo su JAV, e, tikrai jisai yra būtinas. Bet reikia kalbėti apie tai, kokios darbo vietos bus sukurtos, kokie atlyginimai ir kokiamis sąlygomis. Uh, Reikia taip pat, kad mums būtų paaiškinta, kokiuose sektoriuose, regionuose atsiras tos darbo vietos. E, aišku yra tai, kad mes turėtume turėti pakankamai gerus prisitaikymo dokumentus. E, pavyzdžiui, taip pat, kai kas sakė, kad globalizacijos padarinių fondą e, gal reiktų panaudoti, bet reikia pasakyti, kad tas fondas netitinka dabartinių poreikių. Uh, mums e, padorus, orus darbas yra labai svarbus esminis dalykas. Yra dar kitų aspektų, bet paminėsiu tik svarbiausius. Mes reikalaujame, kad e, būtų užtikrintas kaip galima didesnis skaidrumas ir tam mes e, reikalau, patikime reikalavimus. Mes e, norime, kad politiniai būtų prisimti įsipareigojimai e, šioje srityje ir nesenai komisija mums pateikė atsakymus, kuriais mes esame patenkinti. Yra e, pateikti dokumentai Ir e, buvo taip pat e, pasiūlytas steigti konsultacinį komitetą, kuriame būtų profsąjungų atstovai, taip pat nevyriausybinio organizacijų atstovai. Tai yra žingsnis į priekį, nors ir buvo padaryta tai mums reikalaujant, tarsi per prievartą. Komisija taip pat paskelbė, kad rengs konsultacijas dėl e, investuotojų ir tarp investuotojų ir valstybių Aš kalbėjau neseniai su komisaru Degiucht. E, mums reikia patikslinti kai kuriuos dalykus. Ar apie ginčių sprendimo reglamentą, kaip mes ar bus visiškai aišku viskas apibriežta, ar tik tai bus e, suteikta galimybė komisijai kažką parašyti lai, e, popieriuje, paskelbti apie e, konfliktų sprendimo reglamentą, kuris, pavyzdžiui, bus pasirašytas su Kanada. Taip pat mes turėjome galimybę išnagrinėti direktyvą dėl darybų su komisija. Yra daug abejonių valstybių narių ir jos susijusios su e, ginčių sprendimo reglamento mechanizmu e, ir kodėl komisija dabar bando būti, vaizduoti vienintelę teisę ir kodėl e, nepaaiškina daugiau. Kodėl mums reikia skaidrumo? Kodėl, pavyzdžiui, komisijos įgaliojimai yra viešai nepaskelbti? Kiek žinau, Vokietija e, priešinosi viešam komisijos mandato paskelbimui ir, pavyzdžiui, iš JAV pusės taip pat nematėme įgaliojimų, kaip kad buvo panašiai su NSA, kodėl ES piliečiai negalėjo sužinoti visko. E, jeigu būtų galima pasikonsultuoti dėl, dėl e, reglamente siūlomo mechanizmo ir kodėl kiti aspektai nepaviešinti ir plačiai neaptariami, kurie taip pat yra labai aktualūs. Aš taip pat manau, kad e, turime progą pakalbėti apie labai svarbių klausimų, tai yra darbo vietos ir tai labai aktualu ir parlamentui. Mes uh, turime sutarti dėl taisyklių. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad transatlantinis prekybos investicijų partnerystės sutarimas turi būti tarsi modeliu, kuris galėtų pasitarnauti kaip pavyzdys kitiems dišaliams susitarimams. E, mes e, mat, jau turime tam tikrų pavyzdžių, pavyzdžiui, REACH, tai yra cheminių produktų registravimo sistemos e, reglamentas. Mes nenorėtume, kad šis rytis pakliūtų į transatlantinį susitarimą Kitos, e, kiti elementai darbo taisyklių e, taikymas mes nereikalaujame ne, kažkokių nerealių dalykų, nesame protekcionistai, bet akcentuojame tai, kad visos valstybės turėtų įdėkti tarptautinės normas, kurios yra numatytos tarptautinės darbo organizacijos. Uh, E, Junktinėse valstijose iš jų pusės tos normos nėra ratifikuotos, bet mes reikalaujame, kad būtų rastas sprendimas. Ir e, taip pat e, labai svarbu, kad paskatos normoms taikyti kiti, e, sakoma, kad bu, bus pakankamai paskatų. Mums to nepakanka, mes e, matome, kaip yra susitarime su Koreja, yra numatyta paskatų, bet e, profsąjungų reikalavimai nėra įvykdyti. Tame sustarime aš gal kalbu per ilgai, bet norėčiau dar, norėjau pasakyti, kad tie dalykai jums labai svarbus ir dėkoju jums už galimybę aptarti šios klausimus. Uh, kurie, kaip jūs suprantate, yra e, vis aktualesni piliečiams, taip pat profsąjungoms, darbuotojams, kuriems aš atstovauju. Pirmiausia, e, nepamirškime apie rinkimus, jie taip pat ten bus e, per rinkimų kampaniją labai aktualūs. Ačiū, ačiū už jūsų pasisakymą. Luizo Santos, jis. Uh nuolat pas mus čia atvyksta. Tiksliau ji. Ji dabar padarė karjerą ir tapo Business Europe atstovę. Sveikinu padarus, padarius karjerą ir sveikinu vėl atvykusi mūsų komitetą. Ačiū. Norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte Business Europe atstovus čia, tam, kad galėtumėm padiskutuoti šiandien. Kalbėsiu trumpai pasistengsiu apsiriboti esminiais dalykais, na, o paskui e, lauksiu klausimų. Business Europe labai gerai žino, ko mes norime iš prekybos politikos, ką prekybos politika gali atnešti Europos verslui. Ponas Azevedo ir pone Segol e, sakė, kad priekybos politika nėra tam tikras garantas, kad įmonės kursis teiks darbo vietas. E, Business Europe laikosi tokios pat nuomonės. Mes manome, kad reikia integruoto požiūrio į visą verslo aplinką, nepakanka kalbėti vien tik tais apie priekybos politiką. Yra ir kitų svarbių aspektų, kurie e, padeda įmonėms išlikti konkurencingoms, gaminti Europoje, kurti čia darbo vietas. Taip pat mes norime suteikti galimybių ir toms įmonėms, kurios eksportuoja iš Europos arba nori investuoti Europoje. Taigi, kaip ir visi kiti kalbėtojai, taip ir mes e, norime daugia šalio požiūrio, nes tai yra pats geriausias būdas užtikrinti, kad e, pagerės verslo aplinka, E, tiek išsivyšiusiose, tiek ir besivystančiose šalise ir kad e, prekes bei paslaugos e, galės laisvai cirkuliuoti, kad tam bus sudarytos sąlygos tarp šalių. Kaip girdėjome šiandien ryte, kartais tai yra neįmanoma. Tai būtent dėl to Business Europe ir remia daugia šalį požiūrį. Mes taip pat E, dirbame ir su PPO. Mes remiame PPO veiklą, taip pat ir e, remiame pono Azavedo veiksmus, bet vis dėlto turime būti pragmatiški. Verslui reikia konkrečių galimybių. Ir būtent dėl to mums e, dvišalis bendradarbiavimas taip pat yra alternatyva ir tai jau atneša tam tikrų vaisių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad laisvosios priekybos susitarimai nėra vienintelė alternatyva. Mes turime užtikrinti, kad tose šalise, su kuriamis mes nesame sudarę laisvosios priekybos susitarimų ir jeigu nėra ir daugia šalių susitarimų, tai reikia užtikrinti, kad tokiais atvejais Europos įmonės sugebės eksportuoti uh, sugebės teikti paslaugas ir tiekti prekes tiek privačioje, tiek ir e, viešoje rinkoje ir kad galės investuoti tokiamis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės įmonės. Ir būtent dėl to Business Europe organizacijai labai svarbu, kad būtų įgyvendinti jo egzistuojantys susitarimai, pavyzdžiui, su Koreja. Ir taip pat, kad būtų kuriamos veiksmingos prieigos prie rinkos strategijos e, tose rinkose, kur mes dar nesame. Uh, Čia galėčiau paminėti Indiją. Šiuo metu darybos e, yra įstrigusios, taip pat noriu paminėti ir Mercosur šalis, ypač Brazilija, tai yra irgi labai svarbi rinka. Reikia rasti sprendimus dėl šių rinko, taip pat ir dėl Rusijos, kuri taip pat buvo paminėta šį rytą. Taigi dėl daugia šalių veiksmų kalbėsiu trumpai, ko mes tikimės iš verslo pusės. Be abejo, mes tikimės, kas, kad bus veiksmingai įgyvendinti susitarimai palengvinantis priekybą. Bali e, pasiektais rezultatais Business Europe organizacija džiaugiasi. Bet kokie bus konkretus rezultatai? Juos sužinosime tik šiais metais, kai šalis pareikš kokias e, nuostatas jos įgyvendins ir per kiek laiko. Tai yra labai svarbu. Toliau dar vienas dalykas, ko mes tikimės uh, yra štai koks. Mes norėtumėm, kad būtų baigtas Doha dėrybų randas. Jeigu tai neįmanoma, tuomet reikia pagalvoti apie kitas galimybės. Visų pirma, tai yra daugia šaliai susitarimai. E, ponas Zavedo e, šiandien kalbėjo apie susitarimą paslaugų sektorija. Reikia galvoti ir apie technologijas, e, aplinkos, su aplinka susijusias priekes Taip pat yra ir kitų klausimų, kurie kol kas dar neįtraukti į PPO darbo tvarkę, bet galbūt jie bus paliesti ateityje. Pavyzdžiui, buvo paminėti socialiniai standartai, aplinkos standartai, mums yra svarbus ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, investicijos, konkurencingumas, žaliavos. Tai e, yra klausimai, dėl kurių jau buvo diskutuota PPO, bet galbūt prie jų dar bus grįžta ateityje. Taigi, Ponas Azavedo, pono Azavedo laukia tikrai labai daug darbo. Mes e, irgi e, tikrai norėtumėm, kad e, jis tuos tikslus pasiektų, kur dar galėtų svariai prisidėti PPO. Reikėtų užtikrinti integraciją tarp įvairių daugiašalių ir dvišalių susitarimų. Tų susitarimų tikslas ne visą laiką yra toks pat. Tai yra realybė. Tikrai tie susitarimai nėra vienodi, e, nėra vienodas ambicijos. Aš tikrai tikiuosi, kad ir e, Business Europe čia irgi gali e, prisidėti. Toliau daugia šaliai veiksmai. Čia nenoriu pernelyg išsiplėsti apie TTIP. Tai yra. Tai yra transatlantinės investicijų partnerystės, bet mums tai nėra vienintelis prioritetas, yra ir kiti susitarimai, kurie mums yra labai svarbus. Pavyzdžiui, susitarimas su Japonija, dabar priartėjame prie lemiamo etapo nes e, peržiūrėsime, e, ką pavyko pasiekti per vienerius darybų metus. Taip pat yra ir šiuo metu deramasi su Vietnamu, Tailandu, Malazija. Tai irgi yra svarbu, nes šių šalių rinkos turi potencialą aukti. Taip pat mes turime e, veiksmingai užbaigti ir labai svarbu susitarimą su Kanada. Turime baigti dėrybą su Kanada. Uh, Taigi tai yra e, Business Europe organizacijos prioritetai. Kalbėsiu labai atvirai. TTIP mums yra pats svarbiausias e, prioritetas, kalbant apie dvišalių sustarimus. Ir kodėl? ES ir JAF ekonomikos yra integruotos. Na, e, tikrai jūs visi žinote, kokie svarbus yra ryšiai su JAF. Mes manome, kad turint omeny ekonomikos dydį, plėtrą, šis susitarimas gali atnešti naudos ES įmonėms, o taip pat vartotojams bei darbuotojams. Kodėl mes taip manome? Na, šis susitarimas tikrai e, nesušvelniant standartų pavyzdžiui, nesušvelnins teisės aktų, reguliuojančių teisės aktų. Mes nenorime, tarkim, sušvelninti tų standartų, kurie dabar egzistuoja ryč arba aplinkos e, srityje. Vis dėlto yra tokių teisės aktų, kurie dubliuojasi arba e, kurie vienas kitam prieštarauja. Tai tokius teisės aktus reikėtų panaikinti. Pateiksiu pavyzdžių, pavyzdžiui, kosmetikos sektorija. Yra teikiama informacija apie tai, kokia yra gaminio sudėtis. Na, o vanduo yra tokių produktų dalis. Na ir vandens pavadinimas turėtų būti verčiamas į visas kalbas. Bet kai kas sako, kad reikia uh, e, uh, e, latiniškai akuvą įvardinti uh, E, vandenį. Ir tai, tai visiems priimtina, išskyrus JAV. JAV nori, kad būtų paminėta ir aqua, ir water vanduo. Taigi, mes, pavyzdžiui, Europoje norėtumėm, kad ir JAV pakaktų e, žodžio aqua. E, tokių pavyzdžių galėčiau pateikti ir kitose sektoriuose. Pavyzdžiui, etiketėse e, E, e, drabužio etiketėse yra nurodomi e, informacija simboliais, kaip reikia prižiūrėti gaminį. Bet, pažiūrėjau, JAV tie simboliai skiriasi. Ir mes norėtumėm, kad JAV pritartų, primtų mūsų simbolius, nes jie skiriasi labai nedaug. Ir vartotojui tai nekiltų, nekeltų jokių problemų, atvirkščiai. Na, o įmonės kiekvieną kartą eksportuodamas į kitą rinką neturėtų gaminti skirtingo tikėčių. Uh, Taigi pateikiau du labai konkrečius pavyzdžius, kur susitar, toks susitarimas galėtų palengvinti įmonėms gyvenimą. Aš taip pat sakiau, kad ir vartotojams gyvenimas palengvės. O kodėl? Irgi pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, e, JAV muitai yra gana uh, žemi, bet jeigu mes norime eksportuoti JAV, mes vis tiek turime mokėti 20 ar netgi 30 procentų muitą. Dėl to, tarkim, e, Italijos, Portugalijos arba Ispanijos įmonė, kuri nori eksportuoti e, e, suomišką gaminį, pajus skirtumą reikės mokėti 20 procentų ar nieko nereikės mokėti kaip muitą. Ir iš tikrųjų skirtumas yra. Jeigu, tarkim, vartotojas nori įsigyti produktą, kuris yra pagamintas JAV, tai jam yra skirtumas, nes e, jeigu jam, tarkim, reikės sumokėti dar papildomą 10 procentų mokestį, tai takos galutinę kainą. O jeigu muitas būtų nulinis, tai be abejo ir vartotojas mokėtų žemesnę kainą. E, Tai yra konkretus pavyzdžiai, kokią naudą gali atnešti šie sustarimai. Ir be abejo, iš tų sustarimų naudos turės ir darbuotojai. Aišku, tas sustarimas nėra garantija, kad būt, bus sukurtos naujos darbo vietos, bet jeigu, pavyzdžiui, įmonės turės didesnės galimybės eksportuoti, jeigu įmonės plės savo veiklą, tai yra normalu, kad įmonės investuos ir kad jos sukurs daugiau darbo vietų. Taigi, tiek apie TTIP. Dar viena pastaba, pabaigai, mums tai irgi labai svarbus dalykas ta pastaba. Beje, tai jau paminėta. Apie tai kalbėjo daug žmonių, taip pat ir buvo sakyta, kad negalima laisvosios prekybos plėsti iki begalybės. Tai yra e, e, realybė. Mes turime kalbėti ir apie tam tikrus gynybinius instrumentus prekybos rytyje. Mes, Business Europe, pasisakome už modernizaciją. Mes tikrai norėtumėm, kad šis procesas atneštų konkrečių rezultatų, nes mes esame susirūpinę dėl to, kad egzistuoja skirtumai tarp e, tarybos e, ir parlamento pozicijų. Tačiau vis dėlto mes tikimės, kad galų gale modernizavimo procesas pasiteisins. Kalbant apie ES įmonės, mums yra labai svarbu, kad bus, būtų rastas kompromisas. Taigi, ko gero, abiems pusėms teks nusileisti e, dėl savo pozicijų. Dabar aš nesileisiu tokius klausimus kaip socialinis dempingas arba ekonominis dempingas, tiesiog pasakysiu, kad egzistuoja PPO taisyklės ir mes turime laikytis tų PPO taisyklių. Iš įmonių pusės mes Manome, kad nereikia šio instrumento pavirsti labai politiniu. Tai yra ekonominis instrumentas, jis veiks ekonominių ir techninių pagrindų ir labai svarbu, kad jisai veiktų. Na ir baigdama išreikščiau vilti, kad e, pavyks pasiek susitarimą ir kad procesas judėsi prieki. Tai yra labai svarbu ir ES verslui, ir toms įmonėms, kurios nori importuoti produktus ir juos naudoti Europos Sąjungoje tam, kad sukurtų e, pridėtinę vertę, sukurtų produktų. Taigi tiek, dabar su nekantrumu laukiu jūsų klausimų. E, Ačiū. Dėkoju abiems kalbėtojoms. E, komiteto nariai turi galimybę užduoti klausimus dabar. Berntas Langė. SND, vaizdijos. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prieš tai kokio klausimo. Socialiniai standartai ir ekologiniai standartai. Štai kas man svarbu. Buvo labai e, pateikti aiškus reikalavimai ir dėl TTIP Buvo kalbėta apie tam tikrus auksinius standartus, kurie turėtų atsispindėti tame sustarime. Ir e, man kyla klausimas, ar Business Europe taip pat neturėtų laikytis tokio paties požiūrio, ypač turint omeny e, daugkartinės Europos parlamento pastangas pabrėžti, kad ES laikos tam tikrų vertybių, kurių turėtų paisyti ir partneriai. Ir PPO mes taip pat tenkiamės ginti socialinius standartus, ekologinius standartus, sukurti protingas taisyklės. Taigi, aš manau, kad kalbant apie priekybinius e, e, santykius, tų standartų taip pat negalima pamiršti. Tai noriu pasitikslinti. Ar jūs pritartumėte tam, kad būtų sukurtos uh, prastesnės darbo sąlygos, kad žmonėms būtų mokami žemesni atlyginimai? Uh, Robert Sturdy, jis jau. Toliau Robert Sturdy, AKR e frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Klausimas Business Europe organizacijos atstovai. Visų pirma, kaip vertinate ES Korejos laisvos prekybos sutarties įgyvendinimą? Jūs trumpai apie tai e, kalbėjote antrą. Ką jūs manote apie ISDS įtraukimą į sutartį su Kanada? Singapūru ir taip pat laisvos tarkybos sutartimis ir tikėtina ateitie į susitarimą dėl investicijų sutarties. Toliau, Catherine Birdė, Alde frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau kolegų, kurio, kurie jau girdėjo panašų klausimą šiandien. Ir uh, užduosiu klausimą dėl atsižvelgdama į tai, kokios diskusijos vyks Junktinėje karalystėje, dėl mūsų narčias Europos Sąjungoje ir visų diskusijų, kaip tai paveiktų priekybą. Ir žinoma, vienas svarbiausių ES narystės aspektų, tai galimybė dėrėtis dėl priekybos sutarčių visoms valstybėms drauge su visų pasauliu. Uh, jei rinkėjai, rinkėjų jungtinėje karalystėje bandytumėte pristatyti situaciją ir bandytumėte argumentuoti už išstojimą ar pasilikimą ES, ar, ar jūs sakytumėte, kad uh, e, Junktiniai karalystiai būnant ne ES sudėtyje bus lengviau dėrėtis, o taip pat verslo bendruomenė, ar jiems tai būtų naudinga, ar tai jiems būtų didelis minusas, didelė ne, kliūtis, jeigu Junktinė karalystė išstotų iš ES. Toliau, ponas Šolts. Ačiū. Manau, kad tikrai svarbu, kad e, susitikti su jumis dabar, po to, kai PPO direktorius pristatė daugia šalės sistemos aspektus. Pone Segol, jūs sakėte, kad priekyba gali sukurti darbo vietas, bet kad tai nėra iš ankstinė sąlyga. Kaip jūs vertinė vertinate TTIP perspektyvas, jūs sakėte, kad e, sukūrėte darbo grupę ir noriu paklausti, ar jūs, ar jūs manote, kad tai, tai yra galimybė jums įsigilinti standartizacijos ir reglamentavimo sistemą ir kaip abu partneriai galėtų gyvendinti tuos sprendimus. Business Europe atstovai klausimas. Vakar gavome informacijos apie e, parengtą apžvalgą dėl reglamentavimo mechanizmo ir toje apžvalgoje teisėkuros procedūros susijėtos su reglamentų rengimo procesu ir akcentuoti skirtumai tarp ES ir JAV sistemų. Kaip jūs, kokia yra Business Europe pozicija dėl to reglamentavimo pagrindo sistemos, kur jūs išvelgėte savo vaidmenį ir, ir mm, prievalę jums prisidėti prie darbo vietų kūrimo? Ar manote, kad poveikio vertinimas kurį rengia kelios institucijos ir pagal kurį buvus, bus sukurta šimtas tūkstančių, keli šimtai tūkstančių darbo vietų. Ar jūs pritarėte tokiam vertinimui? Ar manote, kad tai tiesiog e, bus paralelus procesas vykstantis šalia teisėkuros procesui? Ką tai reiškia sutarčiai su Kanada? nes pagal tą sutartį jau buvo imtasi kai kurių priemonių ir jas komisija rengėsi inkorporuoti į TTIP sutartį. Ačiū toliau. Galiausiai Viljamas Dartmutas. Ne, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu e, pratesti Catherine Biede mintį. Jis sako, jis sako kad Junktinėje karalystėje vyksta diskusijos dėl to, ar Junktinė karalystė turėtų likti ES nare ar ne ir jį uždavė klausimų. Klausimą. Aš turiu labai gerų žinių, ką Salent Biede. E, jos maldos buvo išgirstos. Pastaruosiuose posėdžiuose nedalyvavau dėl to, kad rašiau satyrinį veikalą. Dabar tai yra knyga pavadinimu Iš ES į pasaulį. 30 e, tūkstančių žodžių e, leidinys. Jis yra spausinamas, nusiusiu visiems po kopiją, jums ir sekretariatui. Ir tai yra padėka komiteto pirmininkui ir, ir visiems kitiems ir, ir jų darbo per penkerius metus įvertinimas. Galite jau eiti, sako pirmininkas. noriu e, pasveikinti ponę Segol um, už tai, kad jie taip sklandžiai kalbėjo. Ir, ir tikrai vertimas netgi anglų kalba buvo puikus, sklandus. Noriu išsakyti porą pastebėjimų ir e, užduoti e, porą klausimų. Pritariu ponios Segol minčiai dėl, ir komentarui dėl skaidrumo. Mes už skaidrumą visą galvą. E, Mes palaikome kolegas iš GUE, kurie reikalauja, skaid, kad komisija, komisijos darbas vyktų skaidriau ir mes palaikome jūsų organizacijos reikalavimus tuo pačiu klausimu. Tačiau dėl visų kitų jūsų išsakytų minčių aš jums neprituriu. Jūs kalbėjote apie pramonės politiką, tačiau tai, tai neaktualu prekybos komitetui. Pramonės politika buvo visiškai diskredituota. 20 amžiaus antroje pusėje. Ir mes žinome, kad ji ne, nefunkcionuoja. Ji nefunkcionuoja todėl, kad valstybės tarnautojai nežino, kaip investuoti. Tai nepasiteisino Prancūzijoje ir kitur. Tikriausiai ta sistema nepasiteisins 21 amžiuje. Jūs kalbėjote ir apie socialinį matmenį, kuris minimas vienoje iš sutarčių. Ir aš ne viską supratau, galbūt atsakinėdama galėtumėte nurodyti, kurioje, kurios sutarties, kuris straipsnis apie tai kalba. Aš tikrai būčiau labai dėkingas už tą informaciją. Iš esmės, egzistuoja netitikimas tarp bandymo užtikrinti socialinį matmenį ir siekimo užtikrinti ekonomikos klėstėjimą ir užimtumą. Pavyzdžiui, ekologizavimo politika, kuri yra primeta, primetama Europos Sąjungai ir dėl to, kaip, kaip, kaip dėl tos politikos Junktinėje karalystėje e, energi, energetiniai kaštai sudaro, sudaro dabar daug didesnę dalį išlaidų. E, Business Europe organizacijos atstovai. Galėtumėte sutrumpinti savo pasisakymą? Egzistuoja PPO taisyklės ir tai, kas siūloma, tai yra dar papildomas e, sluoksnis, kuris uždėdamas ant viršaus to, kas jau egzistuoja. Ir dar. Europos Sąjunga užtikrina laisvą asmenų judėjimą pagrindinių teisų hartijos šeštajame, atsiprašau, sutarties straipsnėje. Ar jums netrodo, kad tai netitinka, kad, kad, kad yra netitikimas tarp aukštų atlyginimų ir darbo jėgos judėjimo iš labai skurdžių šalių. Mes žinome, kad BVP vienam asmeniui Junktinėje karalystėje smunka. Ačiū pirmininkė. Visi, visos ES prekybos sutartys sudartos su kariforumu, sudartos prieš dešimtį metų, apima nuostatas apima nuostatas dėl darbo teisų. Aš sutinku, aš neprieštarauju jūs, bet jūs neatsako į mano klausimą. Jūs klausite, kurioje sutartyje pone Segol skaitė, citavo vieną iš straipsnių vienos iš es sutarčių vieną straipsnių. Aš norėjau tiksliai paklausti, kurios sutarties, kurį straipsnį jį citavo. Europos Sąjungos sutartį. Paul Murphy. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, Jungtinėje karalystėje ar kažkur kitur netrukus bus rinkimai. Tai visiškai aišku. Turiu porą klausimų poniai Segol. Visų pirma, bendro pobūdžio dėl E, prekybos politikos svarbą profsąjungų judėjimo kontekste. Mane stebina tai, kad tai tampa vis starbesnių klausimų. Kalbame jau ne vieną apie visų solidarumą, visų žmonių, visų šalių, e, kurios pasirašo prekybos solidarumą, kurios patiria socialinį dempingą. Ar jūs pritartumėte minčiai, kad verslas prekybos politiką nori panaudoti kaip trojos arklį, kad e, pasiektų vidaus politikos tikslų, užtikrintų didesnės teisės verslui ir kad e, tą klausimą yra, reikia spręsti. Kalbant apie, reglament, apie taisyklių atitikimą, aš tikrai e, nepritariu, kad mes kalbame apie vandenį ar apie dar kažką. E, mes kalbame apie daug svarbesnius dalykus. Tas pats pasakytina ir apie ISDS. Ir kalbant apie sutartį su Kanada, man atrodo, kad ji atveria, ji tampa precedentu tam tikroms situacijoms aplinkos saugos srityje ir tai yra galimybė Kanados įmonėms imtis veiksmų Europos Sąjungoje. Uh, tikriausiai tai susijęs su ES-JAV susitarimu. Ir galiausiai mes daug girdėjome iš komisijos, ypač po aktos atmetimo, apie skaidrumą, apie dėrybas, apie suinteresuotų organizacijų dalyvavimą dėrybose. Ar iš tikrųjų e, profsąjungų e, federacija dabar gali teikti, kad gauna daugiau informacijos, kad ta pažadyta, pažadėta informacija yra. Janik Žadu paprašė žodžio trumpam pasisakymui. Ačiū pirmininkė, turiu du trumpus klausimus. Vieną poniai Segol. Ar jūs esate kaip nors susiję su e, soci, ar dalyvavote derantis dėl, e, dėl tvaraus ir socialiai etiško e, plėtojimo skyriaus e, derantis su Kanada. Pone Santos, ar jūs džiaugiatės žinia apie tai, kad komisija veikiausiai du, suteiks leidimą naudoti e, vieną iš kukurūzų veislių, kur, kur, kurios yra su GMO. Ar, dėl dėrybų su jungtinėmis valstybėmis. Ar komisijos vardu kas nors norės pasisakyti, ponė Mikelandžela Vandelica? Neli svečiai, žodis jums. Atvirkštinė tvarka nuo ponios Luisa Santos. Atsakyti komentarus. Okay, I, hope I, I will go through all, all of it. Uh, if... Aš uh, pabandysiu į viską atsakyti, bet jau ką priminkite man. Ar nepamiršau kokio klausimo? Mm, dėl socialinio aplinkosaugos standartų, pono Langė klausimas. Uh, Business Europe uh, Jau praeitie mes e, lankėmės e, komitete aptarti šio, šio konkretaus klausimo. Mes remiame tai, kad tvarumo e, skyrius būtų raštas į laisvosios prekybos susitarimus. Ir kaip sakiau pradžioje, mes taip pat norime, kad šios temos atsispindėtų PPO darbo tvarkėje. Singapūro darbo tvarkėje buvo, tie dalykai paskui jie išnyko, reikia daugiau šioje srityje padirbėti. Kai kas iš to, ką reikia padaryti, priklauso nuo narių, vyriausybių, taip pat kai kas nuo bendrovių. Iš bendrovių pusės aišku, kad daug bendrovių dėl to, kad tiekimo grandinė yra globalizuota, nelabai lengva ją kontroliuoti e, tą grandinę, taigi e, E, gyvenama iš įmonių pusės e, įmonių socialinės atsakomybės politika. Pirmiausiai tose įmonėse, kurios dirba už ES ribų ir bandoma įdėkti aukšto lygio socialinius aplinkosaugos standartus e, veikiant pasaulyje. Mes remiame tai ir ko nenorime Tokia mūsų pozicija yra dabar. Mes nenorime, kad laisvosios priekybos susitarime nebeliktų e, pagrindinio tikslo, tai yra užtikrinti laisvą priekybą. Tai turėtų būti pagrindinis susitarimo tikslas. Kitokiu atveju, kaip matėme su Indija, kas atsitiko, e, kai šalis veda darybas nenori šios skyriaus rašyti į laisvosios prekybos sutarimus, taip buvo su Indija ir ką mes galime padaryti, kalbėjome apie pajėgumų stiprinimą šiandieną, apie e, pastangas įtakoti šalis, parangės pakeisti savo e, poziciją, bet negalime priversti jų kažko daryti, mes galime jas paskatinti daryti daugiau, bet yra ribos to, ką galime padaryti Ir ponas Savedo šiandien ryte atsakė kai kurios panašius klausimus. E, e, turi dirbti PPO su tarptautinė darbo organizacija, bet nėra e, jokio forumo šios sityje apsaugų, aplinkosaugos aspektui, bet reikia uh, E, tikrai galvoti ir plačiau įtraukti šitą dalyką, nes mes nesame prieš e, tvarumą. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Pone Stardė, Koreja įgyvendinimas e, laisvosios prekybos sustarimų. Aš jau sakiau ir tai yra aišku. Mes, kaip ir komisija, manome, kad reikėtų akcentuoti būtent tai. Mes baigėme E, dėrėtis dėl daugelio starimų, tiksliau baigėme gyvendinti daugelio starimų, deramės dėl e, kitų, naujų ir reikia daugiau galvoti apie gyvendinimą. Ir mes turime galvoti apie įgyvendinimą, kaip sakiau. Ponas Azavedo šį rytą sakė, kad Jeigu mes kalbėsime apie daugia šalius ar dvišalius susitarimus, tai atsiras vis daugiau protekcionistinių priemonių, ypač reguliavimo srityje, ir dėl to nepakanka tik tai susidėrėti dėl susitarimo. Turime užtikrinti, kad po to, kai jis bus patvirtintas, bus gyvendinimas ir kaip kad Korejos atveju, manome, jog yra svarbu, kad ES drąsiai veiktų įgyvendintų drąsiai laisvosios prigos politiką dėl ESTS. Mes taip pat uh, apie tai dar neturime uh, E, galutinės nuomonės, bet norime, kad tai visi atsispindėtų e, visose tarptautinėse sustarimuose. Nes so, mes manome, kad socialinių e, nuostatų įdėgymas nere, užkirs kelią kažkokiems JAF didelių korporacijų pretenzijoms kurios e, turėtų paveik, galėtų paveikti mūsų bendrovės. Aš dabar nenorėčiau pradėti jokių detalių aptarinėti, bet mes kaip verslo atstovai esame pasirengę ieškoti sprendimo, kur, nes buvo e, pateikta pasiūlymų ir taip pat ką tai reiškia. Mūsų nuomonė. mes nenorime neatsakingai naudoti priemonių, nes jos gali pakenkti bendrojams. Pavyzdžiui, jeigu investuoji šalyje, tai um, vadovaujasi esančią sistemą ir pasikliauja, bet paskui sistema pasikeičia visiškai. Nekalbu apie mažus, bet apie esminius pokyčius. Ir tokiu atveju bendrovės turi turėti galimybę pasiremti nepriklausomą sistemą, kuri galėtų e, padėti joms. Dėl taisyklių, ponas Merfis jau išėjo, dėl e, reglamentavimo. Mes norime konvergencijos Bet tai nereiškia, kad mes norime sumenkinti standartus ar ES um, numat kad taisysime su mažesnė apsauga, kad ne, numatyta, negu kad numatyta Europos Sąjungoje. Mums reikia bendros sistemos, reikia labai dar daug darbo, kurį turi atlikti JAV pramonė ES pramonę, reikia ieškoti konkrečių sprendimų, kurie gali būti pateikti darybininkams apie tai, ką galima padaryti, sprendžiant konkrečias egzistuojančias problemas. Dėkoju, dar pusę minutės. Vakar buvo priimtas sprendimas E, dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės. Dabar e, nematau jokio poveikio dėrybams. E, pasižiūrėsime, kas iš tikrųjų įvyks kitą savaitę, kai ambasadorius Frauman ir komisijos narys Degucht susitiks aptarti esančios padėties ir kai mes pamatysime, kažkokias naujas dėl apimties, apriepties šios tarimo ir e, darybų kalendorių konkrečių žingsnių šioje srityje. Mums trūksta laiko labai trumpai, prašau, pasakysi. Tikrai labai trumpai, trys klausimai man buvo pateikti kolegų iš Britanijos. Bet diskusija tai apie Europos Sąjungą, ne apie Britaniją. Bet pakalbėsiu aš dabar angliškai, kad uh, jums pademonstruočiau, juk atuk e, generalinė sekretorija moka angliškai. Pone, bet mes, jeigu darėsimės kartu, būsime stipresni. Toks yra trumpas atsakymas į trumpą klausimą. Skaidrumas, taip, labai svarbu. Bet norėčiau dar pasakyti ir tai, kad Europos Sąjunga kaip projektas yra politinis projektas. Tai yra visuomenės projektas ir šis projektas nėra tik prekyba, tai yra ir tam tikro visuomenės modelio užtikrinimas. Taigi socialinės aspektas, sakyti, kad mes netrauksime socialinio aspekto, būtų uh, tarsi siekis pribaigti šį projektą. Jeigu socialinis aspektas nesispindės ES, tai piliečiai ir rinkėjai ar e, darbuotojai negalės toliau remti šio modelio. Socialinis aspektas yra nepaprastai svarbus. Aš supratau jūsų klausimą dėl aukštų atlyginimų. Uh, ETUK pasisako už laisvą darbuotojų judėjimą, kaip kad jisai nustatyta ir mm, pagal apribojimus, e, prieš apribojimus esame darbuotojams nebejausui nuo šalies. Ponas Smerfis išėjo, bet tikiuosi, kad kažkas jam pasakys tai, ką aš manau apie Trojos arklį. Taip, tokia galimybė egzistuoja, dėl to mes norime skaidrumo, dėl to norime, kad mus įtrauktų, dėl to norime konsultacijų. Taigi nebūtinai tai bus trojos arklys, gali būti, kad taip ir bus, bet nebūtinai. Ir mes nepakankamai buvome įtraukti į susitarimą ir e, reglamentinė konvergencija gali uh, E, pasireikšti per liberalizavimą, bet mes to nenorime. Mes norime užtikrinti, kad taip neatsitiktų. Ir dar atsakysiu į prancūziškai ponui Šolcui. Mano vokiečių kalba nėra pakankamai gera, kad aš galėčiau atsakyti vokiškai. Mes iš tikrųjų uh, E, ne tik kontaktus bet ir, palaikome, bet ir diskusijas vedame su JAV profsąjungomis ir aš kalbėjau anksčiau apie skaidrumą, socialinės teisės. Tai yra mūsų sąryčio taškai. Dar norėčiau pasakyti, kad mes Ir JAV profsąjungos e, taip pat nori, kad profsąjungų teisės informacija, konsultacijas būtų įgyvendintos ir atsispindėtų susitarimuose, kaip kad TTIP susitarime. Tuoj pat baigsiu, tikrai aš nekalbu taip ilgai, sako kalbėtoje. Ir e, dėl darybų su Kanada E, mano atsakymas yra ne, mes nebuvome įtraukti, aš nieko nežinau, neturiu sustarimo teksto ir e, Business Europe e, nėra mūsų geriausi sąjungininkai ir mes turime nuomonių skirtumų ir dėja taip yra. Labai ačiū Jums abiems. Dabar baigta vieša mūsų posėdžio dalis prasidės uždaras posėdis, kuriame dalyvaus koordinatoriai. Tik tai tie, kas turite teisę būti, pasilikite, o kiti, kaip galima greičiau, išeikite, nes mes labai vėluojame.